Okay, colleagues, uh, please take your seats. I'm going to start with the adoption of the agenda. If there are no objections, the agenda is adopted as modified. And good morning, everyone. Okay, colleagues, so point. Uh, labas rytas visiems. Keletas pranešimų apie kalbų režimą. Danų, Latvių, Kroatų ir Graikų kalbų dėja nebus šiandieną vertimo. Dabar toliau koordinatoriai nusprendė e, pateikti klausimą raštu dėl rezoliucijos e, apie situaciją viduržėme jūroje. Taip pat e, koordinatoriai nusprendė, kad reikia užduoti klausimą žodžiu apie ES saugumo strategijos atnaujinimą. Pone Laura Ferrara yra paskirta pranešėja e, renkti kasmetinį pranešimą apie pagrindinių teisių padėtį ES. Pone Monika Flasikova Renova e, paskirta pranešėja renkti nuomonę dėl e, tyrimo, kurį atlieka OLAF tarnyba, ponas Vaidenholceris, paskirtas pranešėjų renkti priemonę dėl e, žemės stebėsenos e, iš e, palidovų, ponė Makovei paskirta ar pranešėja rengiant nuomonę apie ES finansinių interesų apsaugą 2013 metais Na, o aš pats e, buvau paskirtas kaip e, mūsų komiteto narys atsakingas už e, lyčių lygybės klausimus mūsų komitete. Jeigu nėra daugiau norinčių pasakyti, galime pereiti prie kitų darbo tvarkės punktų. Pirmiausia, įvyko du trialogo posėdžiai. Pirmasis dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su sąjungos finansinėms interesams kenkiančių sukčiavimų. E, tas trialogas įvyko vakar ir aš prašyčiau kolegų, kurie dalyvavo šitam posėdėje, trumpai mus informuoti. Dėkoju, Klodai, nėra reikalo ilgai kalbėti apie šį klausimą. E, tas procesas visas dar tebe vyksta. Turėjome tris trialogo posėdžius e, mūsų komiteto vardu. Man ir poniai Gresliai teko bendra pirmininkauti. Vis dar remiamės e, galimybę, kad mums pavyks susitarti pirmininkaujant Italijai. Tai reiškia surasti prasmingą susitarimą dėl e, šios direktyvos per Italijos pirmininkavimo laikotarpį. E, svarbiausias dalykas - surasti kompromisų ir tokių pasiūlymų, kurie būtų priimtini ir Europos parlamentui. Darome pažangą, einame tinkamą kryptimi ir e, ypatingai per e, trečiąjį trilogo posėdį, kuris vyko vakar vakare ir tęsiasi apie tris valandas, padaryta ženkli pažanga dėl uh, nusikaltimo apibriešties, e, kompensavimo, ataskaitų teikimo. E, labai aktualus klausimas valstybėms narėms, jos nelabai nori Europos komisijai teikti konkrečius duomenys ir statistiką susijusią su uh, nusikalstama veika susijusia su aktyve ir pasyvė korupcija, sukčiavimu, lėšų pasisavinimu. E, dėl visų tų dalykų, kurie patenka į busimos direktyvos taikymo srity. Tačiau išlieka vis dar esminių klausimų. E, pirmas dalykas, ar reikėtų įtraukti PVM į direktyvos taikymo srity ir taip pat e, sunkių nusikaltimų apibrieštis. Vis dar vyksta ginčiai dėl e, E, šios teisinės savokos apibriešties e, sunkus nusikaltimai. Ir tiesą sakant, čia nuomonės su taryba kaip tik labiausiai ir skiriasi. Taip pat senaties terminas yra kitas ginčytinas klausimas. Taigi e, dabar nutarta iš naujo formuluoti visą eilę klausimų, dėl kurių vakar sėkmingai buvo susitarta. Po e, tarybos darbo grupės tikime sulaukti e, informacijos. E, tas posėdis įvyks lapkričio 19 dieną, o kitas trilogas įvyks 26 lapkričio Strasbūrė ir aš jam pirmininkausiu. Dėkoju už paaiškinimus, jeigu nebūtų daugiau prašančių žodžių, pereisime prie kito trilogo. E, eina kalba apie e, pinigų plovimo direktyvą. Judith. E, dėkoju, pirmininkė. Vakar įvyko antrasis trilogo posėdis, kitas bus pirmadienį. Drauge mes priimsime kitas delegacijas su ekonomikos reikalų komitetu. Mes labai norime pasiekti uh, rezultatų iki e, Italijos pirmininkam pabaigos. Esame pasiryžę jiems e, padėti tai padaryti, tačiau tik tuo atveju, jeigu bus suprasta mūsų pozicija. E, mums yra keletas labai aktualių klausimų, dėl kurių vyksta smarkių ginčių, kai kurios valstybės narės nėra entuziastingai nusiteikusios, e, kai kalbama apie tikrųjų savininkų registrus. Ir e, taryba, pabandysiu kitaip pasakyti ir pasvajoti ir pasakyti, kad e, taryba galbūt vis tik suras būdą, kaip savo poziciją suartinti su parlamento pozicija. Jūs e, žinote, kad parlamentas e, labai aiškia e, balsų daugumą, 644 prieš 30 balsavo už tai, kad egzistuotų realūs tikrųjų savininkų registrai. Na ir parlamentas taip pat laikosi stiprios pozicijos dėl nomenų apsaugos. E, kliento lygių, dėl įpareigotųjų e, įstaigų, ar tai būtų bankas ar kazino, ar ir e, taip pat ir valstybės lygių. E, manau, kad tiek komisija ir taryba dabar geriau suvokia, ko mes norime. Beje, naujojoje komisijoje e, šitas dosie perkeltas iš e, e, rinkos į teisingumo direktoratą kompetencijos rytį. Mes šiek tiek pakalbėjome apie problemą, kuri domina parlamento narius, tai yra politiškai e, politiškai takojami asmenys, kaip reikėtų juos stebėti, kas jie tokie yra. Parlamentas balsuodamas e, pasirinko siauresnį požiūrį, susiaurindamas ties, jį ties asmeniu, neįtraukiant šeimos narių, o čia su taryba kol kas nesutariama. Na ir e, taip pat vyksta e, diskusija dėl to, ar tas politiškai įtakojamas, galimai įtakojamas asmuo turėtų būti suprantamas tik tai nacionaliniu lygmeniu ar visų 28 valstybių narių lygiu. E, taigi darbas dirbamas, bet e, nenurimsime, kol nepasieksime galutinio rezultato. Labai dėkoju E, noriu pasakyti keletą žodžių apie tuos trialogų e, posėdžius. Kartais gal mm, gali pasirodyti, kad e, tos ataskaitos apie posėdžius yra šiek tiek skubotas, bet aš norėčiau pabrėžti, kad mums šita informacija yra labai svarbi ir raginu visus komiteto narius uh, pasinaudoti progą ir užduoti klausimus, kurie jums rūpė apie tuos posėdžius. Aš noriu padėkoti Judith, aš esu Ana, esu pranešėja šio klausimu ir noriu tiesiog pabrėžti, kad vakar po trialogo jaučiausi labai neramiai, nes e, iš tikrųjų, kalbant apie esminius klausimus, apie visuomenės prieigą prie registro, kuriame suregistruoti visi naudos gavėjai. Aš matau, kad taryba nelabai nori užtikrinti tokią prieigą. Bent jau iš pirmininkančios Italijos pasisakymų taip supratau. Yra dar vienas dalykas, kurį nelabai lengva išspręsti. Tai yra sąveika tarp skirtingų registrų, nes valstybėse narėse registrų sistemos skiriasi. Turiuomenyje tikrų savininkų registrus. Ir kai kurios valstybės narės prieštarauja apskritai tokiai minčiai steigti centrinį registrą, bet galbūt būtų galima tuomet kažkaip sujungti e, nacionalinius registrus. Bet svarbesnis dalykas yra kitas. Kai kurios valstybės narės, ne visos, nes Judith sakė, kad kai kurios kaip tik yra labai už, bet kai kurios valstybės narės apskritai prieštarauja pačiai idėjai, kad būtų suteikta prieiga visuomeniai prie tikrų savininkų registro. Ir aš norėčiau pasakyti štai ką. Tos interesuotosios pusės, kurios supranta, apie ką mes kalbame, jie turbūt žino, kodėl toks prieštaravimas yra. Jis nėra šiaip iš niekur atsiradęs, ponė Miselinė. Ir... Labai ačiū. Norėjau pasakyti štai ką. Dėl E, asmenų, kurių, kurie turi ryšį su politika. Yra tokių valstybių narių, kurios, pavyzdžiui, kaip Italija, kurių e, bankų sistemoje yra numatytos tam tikros e, ribojančios taisyklės. Yra daromas skirtumas tarp politikų ir jų šeimos narių, bet kai kuriais atvejais e, yra matyti tam tikri informacijos teikimo ribojimai. Bankai autonomiškai gyvendina mūsų sprendimus kai kuriuose valstybėse narėse. Judith, final words. Judith, jums baigiamasis žodis. Na, esu dėkinga Anai už atvirumą ir kaip pranešėja labai džiaugiuosi, kad ji, kaip šešėlinė pranešėja, išsakė savo mintis. O dėl ponios Musolini pasisakymo aš nesutinku. Aš manau, kad bankai turi laikytis to, kas iš jų yra reikalaujama teisiškai ir jie tikrai nenorės pripildi, įvesti domenų bazę tokių domenų, kurių iš jų nebus prašoma iš valstybės pusės. Bet kągi siūlo Europos parlamentas? Tai yra šiek tiek kitokia apibrieštis. Tok parlamentas norėtų susiaurinti politiškai takojamo asmenų sampratą ir apibriešti, o į valstybės narės iki šiol tą apibriešti bandė siūlyti labai plačią. Ir kol kas dar ta apibrieštis nepatvirtinta, bet jeigu ji bus patvirtinta ir bankas paprašys suteikti daugiau duomenų, negu kad e, bus reikalaujama teisiškai, tai bus labai įdomu. Dėkui, Judith. Mes tikrai grįšim dar prie šito klausimo ateityje. Prieš pereinant prie klausimo žodžių ir migracijos klausimų, ar turite dar kokių komentarų dėl darbo tvarkos? Gerbiami kolegos, ponės ir ponai, noriu informuoti, kad dalindamiesi informaciją apie įvairius neteisėtus atvejus, pavyzdžiui, čekų vaikus, kurie kelis metus Norvegijoje buvo laikomi nelegaliai, iš pradžių jų tėvai buvo apkaltinti seksualiniu vaikų išnaudojimu, bet buvo išteisinti. Policija sustabdė bylą, o Norvegija vis tiek jau tris metus neišleidžia vaikų. Tie vaikai turi abu tėvus, keturis senelius, o jie yra pateikiami įvaikinimui. Bet juk tie vaikai yra ES piliečiai, taigi tai yra tarptautinės teisės pažeidimo atvejis. Todėl noriu kreiptis į jūs visus ir paraginti susivienyti Juk mes visi turime būti viena šeima ir parodyti, kad jeigu kam nors vienam kyla problema, ta problema kyla mums visiems. Todėl prašau palaikyti Čekiją. Peticiją jau pasirašė keli tūkstančiai žmonių, o Norvegijos institucijos mūsų nesiklauso, jie nenori dėrėtis. Taigi šio posėdžio pradžioje norėjau jums suteikti šią informaciją dėl to, kad yra pažeidžiama teisė tose valstybėse, kurios nėra ES narės, bet su mumis palaiko glaudžius ryšius. Dėkui, na, tai nebuvo pasisakymas dėl darbo tvarkos, bet žinoma, išklausėme ir koordinatoriai galės nuspręsti, ar norės tą klausimą dar aptarti plačiau. Gerai, kągi kolegos, kitas darbo tvarkės punktas. Padėtis viduržėmio jūros regione praėjus metams po tragiškų įvykių Lampedūzoje. Žaliosios savaitės metu jūs turbūt matėte, kokie yra atliekami parengėmieji darbai. Atsakant į klausimą užduotą žodžiu, žinau, kad atskiros uh, frakcijos irgi savo ruoštų ruošiasi ir dabar jau yra pasiruošusios visos. Taigi dabar aš norėčiau pristatyti Jums tekstą, kuriuo atsakoma į klausimą užduotą žodžiu ir paskui galėsime dėl jo balsuoti. Taigi tekstas bus perskaitytas ir po to balsuosime. Aišku, plenarinėje sesijoje nebus pilnos diskusijos ir Šiandieną taip pat aš mūsų diskusiją norėčiau apriboti tik koordinatoriais, bet aš suprantu, kad e, vyko jau ir taip labai daug diskusijų ir aišku, jos yra pagrystos, nes šis klausimas labai svarbus. Ir mūsų nariai turi labai daug patirties, dėje prasidėjo žalioji savaitė ir e, turėjome nutraukti savo diskusijas. Taigi, įžangai norėčiau pateikti naujausią informaciją apie tai, kurgi esame. Spalio 16 dieną Libės sustikimo metu koordinatoriai susitarė rugsėjo 25 dienos posėdėje parengti klausimą žodžiu lapkričio plenariniai sesijai. Tai būtų klausimas dėl padėties Vidužėmio jūros regione. Visos frakcijos pateikė savo indėlį ir buvo pasiektas kompromisas. Ir spalio 28 dieną jums buvo pateiktas jo draštinis jo variantas. Koks klausimas bus pateiktas, tai bus klausimas Libė komiteto vardu, e, tiek komisijai, tiek tarybai. Ir aš perskaitysiu šį tekstą. Taigi tekstas yra toks. On the oral question. Um, in October 2013, the Parliament adopted its resolution on migratory flows in the Mediterranean. Sh shortly after Council, and by the way, I'm reading this text. Beje, aš skaitau šitą tekstą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 antrojoje lapkričio plenarnėje sesijoje, po to vyks diskusija ir gruodžio mėnesį plenarnėje sesijoje pagal planą bus pateiktas rezoliucijos tekstas. Ir e, frakcijos taip pat galės susitikti ir aptarti tą rezoliucijos projektą. Taigi kolegos tekstas yra toks. Ir e, kadangi plenarnėje sesijoje vyks pilnos diskusijos, aš nenorėčiau pilnai aptarti šio klausimo mūsų komitete bet jeigu reikia ir jeigu norite išsakyti savo komentarų dabar, tai galbūt suteiksime pirmenybę koordinatoriams ir paskui tiems, kurie irgi norės pasisakyti, nes kai kurie iš kolegų davė ženklą, kad norėtų pasisakyti. Taigi, ponas Karkov, Dėkoju pirmininkė, aš labai trumpai norėčiau pasisakyti. Aš noriu pabrėžti, kodėl mano galva šis klausimas labai svarbus. Keliais aspektais. Visų pirma, visiškai palaikau šią iniciatyvą, bet man kelia nerima pakeitimai atsiradę Frontex agentūros kompetencijos rytyje. Mare Nostrum programa taip pat buvo pakoreguota. Ir tarp šių dviejų dalykų kompetencijos ryties ir Mare Nostrum atsiranda spragų. Atsirado mm, pasisakymų, kad jeigu viduržėme jūros regione pajėgumai bus nuolat stiprinami, išgelbėti žmonės, teikti jiems paramą ir pagalbą turiuomenyje tuos, kurie atsiduria dėl įvairių priežasčių jūroje, kad tai nėra gerai. Todėl, kad tai tokiu būdu mes tik tai paskatinsime vis daugiau žmonių leistis į tokias pavojingas keliones per jūrą. Aš noriu Jums pasakyti, kad nesvarbu, ką mes benuspręstume, ta pati mintis apie tai, kad žmonėms leisime nuskesti, žūti Europos vandenyse, yra neprimtina. Aš visą laiką sakiau ir toliau sakysiu, kad mes turėtume imtis vis daugiau veiksmų, kad išspręstume šių problemų priežastis. Mes negalime užsimerkti prieš vienus atvejus, o kitais atvejais netgi aktyviai raginti ir skatinti žmonės leistis į tokias pavojingas keliones, bandant patekti Europos Sąjungą. Ir aš manau, kad nepriimtina yra tai, kad mes imtumėmės tokių priemonių, kuriomis būtų apribota pagalba, kurią mes teiktume uh, žmonėms. Vis tik tai ta problema yra ne vienos valstybės ir dėl to naštą kovojant su šia problema, ją sprendžiant, neturėtume užkra... tos naštos užkrauti tik ant vienos ar dviejų valstybių narių pečių. Neturi būti spragų, ypač Barenostrum programos rytyje. Atsiprašau, kad pertraukiu, bet e, noriu jūs sustabdyti, nes jau dabar atsirado labai daug norinčių pasisakyti. Mes turime laiko iki be 15.10 ir aš norėčiau apsiriboti dabar tik keletą komentarų. Galbūt kome, e, koordinatoriai pirmiausia ir tik tai keli kolegos, kurie norėjo pasisakyti. Prašyčiau taip pat kalbėti pakankamai glaustai. Kodėl? Todėl, kad aš jau sakiau, tai yra labai platus klausimas. Mes turime e, kompetencijos šioje srityje, jis yra mūsų srities klausimas, niekas to nesumenkina, tik tai čia yra toks darbo tvarkos e, dalykas. Šis klausimas nėra tas, dėl kurio yra politinis sutarimas, todėl mes turime baigti diskusiją apie 15.10 ir todėl dabar nėra laiko e, plačioms diskusijoms, nors aš suprantu, kad susidomėjimas yra didžiulis. Todėl aš prašyčiau visų, kurie pasisakys, kalbėti maždaug vieną minutę. Ir taip pat e, paprašysiu, sutiksiu žodį koordinatoriams ir be 15.10 bus elektroninis balsavimas. Nepamirškite, kad mūsų dar laukia pilnas diskusijos šio klausimu ir tada visi kolegos galėsite pasisakyti pasakys ir Frontexas, ir, ir kitos svarbios šalis. Taigi, suteiksiu žodį Jums, bet prašysiu dabar kalbėti nelgiau kaip vieną minutę. Brigit Sepols. Brigit, žodis Jums. You're not asked. Have you, yeah. Eh, everyone's actually asked for the floor. I'm going to, I'm going to just, <laughs> colleagues, I'm... Kolegos, Aš suteiksiu žodį keliems iš jų. Prašom, kalbėti nelgiau kaip po vieną minutę. Labai ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Visų pirma, e, noriu pasidžiaugti tuo, kad mums pavyko su visomis frakcijomis susitarti, kad reikėtų apsiriboti tik keliais klausimais. Migracija kelia daug įvairių iššūkių Ir čia dar reikėtų išsiaiškinti keletą klausimų. Taip pat e, turint omeny, kad e, savo veiklą pradeda nauja komisija, e, reikėtų išsiaiškinti, kokią veiklą jį planuoja, kokie yra jos planai, ketinimai. Taip pat ir šioje srityje aš manau, kad plenarinėje sesijoje nepakanka pateikti vien tik tais plenarinė sesija nepakanka pateikti papildomų klausimų, apie tai reikia diskutuoti ir čia, lybę komitete. Koordinatoriai turėtų spręsti ir štai kokį klausimą, ką apskritai daryti su migracijos įvairiais aspektais, įvairiais klausimais, kaip juos svarstyti. Reikėtų e, parinkti keletą klausimų, dėl kurių e, vertėtų pradėti diskusiją su naujaja komisija. Labai ačiū už tai, kad kalbėjote trumpai. Toliau Roberta. Ačiū. Ir aš kalbėsiu trumpai. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė kiti kolegos. Iš tikrųjų, e, diskusija bus labai svarbi. Ta žodinis klausimas, dėl kurio balsuosime apima visus šios ryties aspektus. Mano frakcija tikisi labai konkrečių diskusijų. Pirmą kartą pas mus atvyks komisaras, kuris turi išskirtinės kompetencijas šio klausimu ir mes taip pat galime tikėtis tam tikrų išvadų po diskusijų. Praeisiais metais jau vyko diskusija, paskui buvo pateikta labai išsami uh, rezoliuciją. Bet man atrodo, kad tos rezoliucijos įgyventimo rezultatų nepakanka. Mes tikimės daugiau. Ir aš tikiuosi, kad dabar galų gale mums pavyks pasiekti konkrečių rezultatų. Ir kaip jau sakė kiti, iš tikrųjų negalime naštos užkrauti tik vienai ar kelioms šalims. Mes tikimės konkrečių pasiūlymų, kaip atsakomybę būtų galima solidariai padalinti visoms valstybėms narėms. Ačiū. Aš kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu pasakyti štai ką. Pradeda savo darbą nauja komisija ir aš manau, kad svarbu pateikti iš karto tokį žodinį klausimą. svarbu sužinoti, kokie yra konkretus naujos komisijos planai dėl e, solidarumo, dėl e, kovos su neteisėtos menų gabenimu. Aš manau, kad e, reikia galų gale išsiaiškinti, e, kokios konkrečios prievalės tenka valstybėms narėms po Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Taip pat ir toms valstybėms narėms, kurios uh, prieštaravo visiškai integracijai trečiajame ramstie. Aš čia konkrečiai kalbu apie Jungtinę karalystę. E, Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Cameron sakė, kad kad reikia stabdyti tas gelbimo operacijas, nes jos tiesiog pritraukia kitus migrantus, jos tarsi skatina keliauti. E, buvo ir daugiau valstybių narių, e, kurios e, prieštaravo integracijai migracijos rytyje. Čia turiu ir omeny tokias valstybės narės kaip Jungtinė karalystė. Ačiū pirmininkė. norėčiau pateikti keletą trumpų pastebėjimų. Visiškai pritariu tam, ką pasakė kiti kolegos. Šis, žodžiu, teikiamas klausimas labai svarbus. Mes turėtumėm atkreipti tarybos, o taip pat ir komisijos dėmesį į šį klausimą. Dėl pirmo ir penkto punktų Aš tai čia neižvelgiu jokių problemų, nes mes prašome, kad būtų vadovaujamasi solidarumo principu. Na, o kalbant apie operacijas, tai gelbom operacijas, tai jas tikrai brangiai kainuoja. Jos e, beje nėra susijusios su Italijos vykdoma Mare Nostrum operacija. Ir man atrodo, kad e, tai neturi nieko bendro su solidarumu ir gelbėjimu jūroje. Aš manau, kad e, apie tai dar reikėtų kalbėti ir plenarinėje sesijoje. Na, net ir trumpai diskutuojant galima kalbėti iš esmės, tam nebūtinai reikalingos ilgos diskusijos. Pana Bjork. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi kalbėsiu trumpai. Akivaizdu, kad e, mes e, turime e, diskutuoti šio klausimu uh, turime kalbėti apie visus aspektus, kurie yra susijęs su situacija viduržėmio jūros regione. Ta situacija yra tiesiog dramatiška. Mes žinome, kokia yra e, Mare Nostrum operacija. Frontex bando pakeisti Italijos institucijas, kurios vykdė šį operaciją. Mes manome, kad ES turėtų prisijimti e, savo atsakomybę gelbėdama migrantus. Taigi mes pritarėme šiam žodiniam klausimui. Ačiū. Toliau ponas Koelio. Ačiū pirmininkė. Aš noriu pateikti trumpą pastabėlę. Be abejo, aš pritariu šią iniciatyvai, pritariu ir tekstui, balsuosiu už. Bet kalbant apie ateitį, Mes neturėtumėm pateikinėti tiek daug klausimų. Man atrodo, kad tekste yra pateikta per nelik daug klausimų. Žinome, kokia yra procedūra. Jeigu mes pateikėme klausimus tarybai ir komisijai ir jeigu tų klausimų yra per daug, tai tuomet jie tiesiog pasirenka, kokius klausimus nori atsakyti, o kitus tiesiog pamiršta. Taigi ateitie mes turėtumėm būti apdairesni ir neturėtumėm vienu įpu pateikti tiek daug klausimų. Ačiū priemu domen jūsų pastabą, iš tikrųjų ir taryba ar komisija tokiu būdu gali pasirinkti, kokius klausimus atsakyti. Bet aš manau, kad mes turėtumėm daryti politinį spaudimą tam, kad išgirstumėm atsakymus į mums rūpimus klausimus. E, kai bus e, lapkričio plenarnės sesijos metu atsakinėjama į tuos klausimus, tai ir taryba ar komisija patirs didžiulį politinį spaudimą. Bet tai, ką Jūs pasakėte, yra tikrai teisinga pastaba. Pane Van Berg. Tak for ordet. Eh, Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Man atrodo, kad Europos parlamento nariai nelabai supranta, kokia yra situacija viduržėmio jūros regione. Jūs dabar kalbate apie humanitarnę situaciją, apie tai, kad reikia ieškoti sprendimų, bet manau, kad visų pirma reikėtų suprasti, kokia rimta situacija. Kai buvo suprasta, kokia rimta situacija Libijoje, tuomet buvo priimtas sprendimas. Dabar viduržėmio jūroje skęsta e, daugybė žmonių. Man atrodo, kad geriausias būdas problemą išspręsti e, tai yra įvertinti situaciją Libijoje. Reikėtų sustabdyti islamizmą. Mes žinome, kad iš Libijos išvyksta kovotojai į Siriją, į kitas šalis, pavyzdžiui, Malį, Nigeriją. Ten yra e, grobiami žmonės, mergaitės, e, žmonės yra e, žudomi. Islamizmas dabar plinta labai daug kur. Mes turime padėti toms šalims, turime padėti toms šalims plėtoti, e, kurti savo pajėgumus ir geriau kontroliuoti e, savo sienas. Taigi mes turime padėti toms šalims tam, kad jos vietos lygmenių galėtų padėti žmonėms, kurie nori pabėgti. Taip pat e, mes turime daryti viską, kad tokios šalis kaip Libija pakeistų situaciją šalies viduje tam, kad e, žmonės e, e, iš ten nebėgtų. Jeigu mes padėsime kilmės šalims, tokiu būdu mes galėsime padėti ir tiem žmonėm, kurie dabar skęsta viduržėme jūroje. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau kalbėti švediškai. Ką tik pasisakiusi e, e, parlamento narė yra iš kraštutinių dešiniųjų, Švedijoje visi tai žinote. Girdėjote, kad ji nelabai pagarbiai kalbėjo. Aš manau, kad patikti klausimai yra geras išeities taškas Mes matome, kad dabar viduržėme jūros regione vis daugiau žmonių miršta, nes nebevykdoma Mare Nostrum operacija valstybės narės nebeturi galimybių ją toliau gyvendinti, valstybėms narėms trūksta ir tam tikro mandato. Aš Manau, kad turime išklausyti ir tai, ką mano taryba ir komisija. Iš tikrųjų, reikia kažką tai keisti, reikia iš esmės keisti migracijos politiką, ar tai turime padaryti kartu. Um, Taigi, e, kolegos, šiek tiek neįprasta padėtis e, tenka mums e, tokį svarbų klausimą svarstyti tokiuose mini debatuose šiandieną jeigu norėtumėte iš tikrųjų pasisakyti, kadangi anksčiau jau prašėte žodžio, suteiksiu Jums e, žodį trumpam pasisakymui. Simplemente destacar la importancia de esta pregunta. Dėkoju, pabandysiu labai trumpai akcentuoti šio klausimo žodžių svarbą, atsižvelgiant į tai, kas e, vyksta Sjutoje ir Melijoje, e, prie Italijos pietinių krantų. E, padėtis labai sudėtinga, humanitarinė situacija labai bloga, yra nemažai smurto protrukių ir Mūsų vidaus reikalų ministerija tokią situaciją stebi jau nuo 2005 metų, todėl mums labai svarbu užtikrinti žmogaus teisės, kad tinkamai būtų įgyvendinama ES teisė. E, Ispanijos vyriausybė kartais elgesi neteisėtai, e, trukdo vykdyti tarptautinės apsaugos priemonės. Tereza, ar iš tikrųjų norėtumėt pasisakyti? Taip, ačiū labai trumpai. Noriu tik pasakyti, kad Ispanijos vyriausybė yra neteisėta vyriausybė. Yra teisėta vyriausybė, išrinkta Ispanijos piliečių, žmogaus teisėm mes nepažeidinėjame ir aš noriu apginti savo vyriausybę nuo šios kritikos. Mano valstybė gerbė žmogaus teisės kaip ir kitos ES valstybės narės. Tad e, negaliu pritarti tokioms pasaboms, kurios buvo išsakytos. Pirmininkas, gerai, dabar pereikime prie balsavimo. E, plenarinėje sesijoje surenksime pilną diskusiją. Visiškai aišku, kad mūsų komitetas turės nurodyti bendrąją kryptį visam parlamentui. E, Aš žinau, kad e, atskiri komiteto nariai e, turi savo nuomonę ir ją išreikš, ypatingai kai kalbama apie operaciją Triton. Na, o dabar reikėtų jau perėti prie balsavimo. <clears throat> Jaučiau, kad gal a, e, kai kas ir nebus atsinešę balsavimo kortelių šį rytą, net nežinau, kodėl taip galvojau. A, Noriu paklausti vis tik, kas neatsinešė kortelių. Tokią nuojautą aš turėjau. Iš tikrųjų, patvirtina mano įtarimus jūsų pakeltos rankos. Taigi balsuosime pakeldami rankas. Jau prieš dešimt minučių beveik apsisprendžiau, kad taip ir darysime. Aš, aš nemanau, kad e, tas klausimas žodžiu yra labai prieštaringas, nes nepaisant to, ką visai teisingai e, pasakė ponas Koelio, kai jis paminėjo, kad galbūt procedūriškai mes užduodame per nelik daug klausimų tarybai. E, Tačiau vis tik, kai kalbam apie visą tekstą, tai jis visiškai tinkamas. Taigi, jeigu visiems tinka, balsuokime pakeldami rankas. Taigi, kas už? Ačiū, kas prieš. Bet turime, turime skaičiuoti. Prašom dar kartą pakelti rankas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 Ar yra susilaikiusiųjų? We, have, we nearly had an abstention from the S&D, but not quite. Okay. Okay, oh, colleagues, so 51. Taigi, 51 balsas už ir 4 balsai prieš. Susilaikiusių nėra. Taigi dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės punkto. Eikime prie septintojo punkto vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. So colleagues, um, as you know, the commission... Kolegos, kaip jūs žinote, komisija savo pasiūlymą dėl šios direktyvos e, paskelbė kiek anksčiau. Pirmininko mikrofonas išsijungė. E, padarykime nedidelę pertraukėlę, keletą sekundžių palaukime, kol atvyks pranešėja. Colleagues, um, our rapporteur is here. Kolegos pranešėja jau atvyko, ačiū už kantrybę. Galime dabar diskutuoti septintuoju klausimu. Ir tie, kurie čia tam ir susirinko, turėtų dabar susėsti. Taigi, kaip žinote, komisija savo pasiūlymą dėl e, direktyvos, e, dėl vienodo požiūrio į asmenys, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Ta pasiūlymą patikė 2008 metais, ji žinoma kaip e, horizontalioji antidiskriminacijos direktyva. Parlamentas po pirmo svarstymo savo poziciją išdėstė 2009 metais, tuomet mūsų pranešėja būno, buvo ponė Buitin, Buitinveig, septintoje kadencijoje pranešėja. E, šią temą buvo ponas Raulis Romeva į Ruedą, o naujoji pranešėja yra ponė Ulrike Lunaček ji ir pateiks mums naujausią informaciją, taip pat išklausysime pirmininkiaujančios Italijos ir komisijos. Aš manau, pirmiausia, suteiksime žodį pirmininkaujančiai valstybei. Taigi, paprašysime ponės Viglietą pasisakyti. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti už suteiktą galimybę. Ačiū Europos parlamentui už tai, kad galime dalyvauti šiame posėdė ir pakalbėti apie e, e, šį dosiją. Per pastarosius metus buvo pasiekta nemažai pažangos. Ta padarė anksčiau pirmininkavusios šalis. Dosija yra labai sudėtingas, platus. Ten yra kalbama apie daug įvairių sričių, kuriuose dar reikėtų siekti pažangos. Mes visi žinome, kad egzistuoja direktyva dėl užimtumo, ta direktyva buvo patvirtinta. Direktyva yra tikrai sudėtinga, kompleksiška. Ten kalbama apie uh, įvairias diskriminavimo e, rušis, bandoma e, paminėti visas rytis, kur e, reikia geriau kovoti su diskriminacija. Prieš mus pirmininkavusios šalis tikrai puikiai padirbėjo, jos įvardino konkrečius aspektus, kai kurios šalis daugiau dėmesio skyrė kovai su diskriminacija negalios pagrindu, kitos sutelkė savo dėmesį į diskri, kovą su diskriminacija amžiaus pagrindu. Taigi mes e, tęsėme kitų pirmininkavusių šalių pradėtus darbus. Pavyzdžiui, jau buvo įgyvendinti e, įvairūs veiksmai, norint e, išsiaiškinti, kokia yra diskriminacijos koncepcija, kas tai yra. Pavyzdžiui, kaip vyksta diskriminacija amžiaus pagrindu. Mes tikrai turėjome tinkamą pagrindą tolimesniam darbui. Man atrodo, kad dar yra neišspręsti keturi esminiai klausimai. Kol kas jie dar yra neišsiaiškinti taryboje, nes, kaip visi e, žinome, 19 straipsnis reikalauja e, vienbalsiškumą, turi visos 28 valstybės narės vienbalsiai priimti sprendimą. Dar yra keturi neišspręsti klausimai. Visų pirma, tai taikymos rytis. Antra, toliau yra iš ankstinės priemonės dėl prieinamumo, tiksliau dėl kovos su diskriminacija. E, e, trečias klausimas yra subsidiarumas ir kompetencijų pasiskirstimas europinių ir nacionalinių lygmenių. Na ir galiausiai yra dar vienas svarbus ketvirtas aspektas, tai yra e, visos direktyvos suteikiamas teisinis aiškumas. Mes jau pradėjome darbus, presdami šiuos keturis klausimus. Šie klausimai svarstomi darbo grupėse. Mes žinome, kokie sunkumai kyla Bet žinome ir, ką mano e, naujas komisijos vadovas, kam yra teikiami prioritetai. Mes dabar didžiausią dėmesį skiriame dviems klausimams. Pirmas dalykas tai yra, e, kokios būtų tinkamiausios priemonės, galėtumėm taik, kurias galėtumėm jau taikyti dabar. Uh, kol kas dar nebuvo patvirtintas vadinamasis Accessibility Act ir mes nežinome, ką ketina daryti naujasis komisijos e, narys. Dar vienas svarbus klausimas tai yra stebėsena. Mūsų nuomonė direktyvoje trūksta taisyklių, pagal kurias valstybės narės būtų e, įpareigotos rinkti duomenis ir vykdyti stebėseną. E, politinę stebėseną, ne, siekiant užtikrinti, kad visoje ES nebūtų diskriminacijos. Aš apsiribosiu tik keliomis pastabomis, nenoriu dabar išsiplėsti. Dar pridursiu, kad pirmininkaujantį Italiją e, skiria daug dėmesio ne tik e, negaliai, bet ir uh, ir, ir stebėsenai, bet ir dar porai dalykų. Mes norėtumėm, kad e, būtų siekiama susitarti dėl viso teksto. Jau ne vienerius metus trunka darbas. Ir ko gero mes jau nelabai suprantame, e, kokia yra visos direktyvos esmė. Kaip jau sakiau, direktyva yra plati, sudėtinga, ten kalbama apie įvairias diskriminacijos rušis. Taigi mes manome, kad reikėtų iš naujo peržiūrėti visą tekstą ir išsiaiškinti, e, kokie klausimai kelia daugiausia problemų taryboje. Mes žinome, kad kai kuriams delegacijoms kilo problemų e, dėl to, kad, e, pavyzdžiui, reikėtų užtikrinti geresnę socialinę apsaugą arba geresnę prieigą. Taip pat pirmininkaujant Italiją norėtų, kad įvyktų diskusija uh, ir ministrų taryboje EPSCO gruodžio 11 dieną Italija surinks diskusiją tarp ministrų tam, kad mes geriau suprastumėm, e, kokios kliūtis dar kyla, kokios yra tos kliūtis, dėl kurių taryboje e, dar yra nesusitarta dėl šio dosie. Ir čia noriu pabrėžti, kad visos valstybės narės pritarė direktyvos tikslui. Yra kitokių problemų, bet nei viena valstybė narė nesiginčia dėl pagrindinio principo, kodėl e, e, reikia užkamšyti dabar ES teisės aktuose e, esančias spragas. Prieš diskusiją ministrų taryboje įvyks diskusija nuolatinio atstovų komitete, korepere. pere ir mes tikimės, kad ir ten įvyks e, diskusija, pasižiūrėsime, ar egzistuoja kažkokių tai alternatyvų. Jeigu ši direktyva stringa jau ne vienerius metus, galbūt dabar atėjo pats laikas pagalvoti apie galimas alternatyvas. E, norint pasiekti taryboje tokį tekstą, kuriam pritartų visi, tai e, tokia yra pirmininkančio šalies užduotis. Ačiū. Dėkui say something to you, but you've had a coughing fit. <laughs> Sorry, I won't say it now. I was just going to say we should phrase. Aš manyčiau, kad e, kai jūs sakote, kad e, valstybės narės sutarė dėl direktyvos tikslų, tai e, reikėtų vis tik pasakyti, kad tikslams paprastai visi pritarė, tik tai kas po tuo slepiasi. Suteiksiu žodį dabar komisijos atstovams. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir labas rytas, gerbėmiai parlamento nariai, ponės ir ponai. Mano pasakymas bus labai paprastas. Noriu tik patvirtinti tai, ką jūs jau žinote. Komisija išreiškė savo politinį įsipareigojimą siekti šios direktyvos e, priėmimo. Manome, kad ji reikalinga, manome, kad pasiūlymas yra prasmingas ir jeigu būtina ją tobulinti, ji gali būti patobulinta. Kaip žinote, komisijos pirmininkas Junkeris čia parlamente uh, aiškino, kad jis pabandys įtikinti užsispyrusias e, valstybės narės taryboje šią direktyvai pritarti. Na ir mūsų e, komisarė, ponė Vera Jurova, e, taip pat išreiškė pasiryžimą dirbti su šią direktyvą kaip su vienu iš šios kadencijos komisijos prioritetų. E, pirminkaujantį Italiją dirba labai puikiai sudėtingose aplinkybėse. Mes atidžiai stebime tą darbą ir kaip ir e, anksčiau pirmininkavusios e, valstybės stengiasi šią direktyvą kiek galima techniškai patobulinti. Mes taip pat nekantrai laukiame sėkmingo darbo su Europos parlamento pranešėja ponia Lunaček. Aš noriu paminėti keletą e, šios direktyvos aspektų. E, svarbu paminėti, kad e, labai svarbu, kad šešelniai pranešėjai, kurie yra paskirti šiuo klausimu, aiškiai demonstruoja šio parlamento frakcijų susidomėjimą šią direktyvą. Jūs e, e, taip pat puikiai žinote, kad Europos parlamentas reikalavo tokios e, direktyvos, rėmė jos parengimo darbus. Noriu padėkoti poniai Katalainen, kuri daug dirbo, kad teigiamai būtų balsuojama už teigiamą rezoliuciją šios direktyvos e, atžvilgiu. Taip pat noriu patekoti ir e, kitam buvusiam pranešėjui, ponui e, Romeva į Roedą. Mes labai tikimės, kad jūs paremsite šį darbą, paremsite šios direktyvos prieimimą į taryboje ir lauksime konstruktyvaus darbo, bendro darbo. Dėkui, suteiksiu žodį dabar pranešėjai, poniai Ulrikai Lunaček. Dėkui, pirminkė. Kaip naujoji pranešėja šią temą džiaugiuosi, kad klausimas įtrauktas į darbo tvarkę. Dėkoju pirmkiaučiai Italijai už jos pastangas e, pastumėti diskusijas ir e, taip pat padėkoti komisijai už e, bendradarbiavimą ir paramą. Klausimas, kuris dabar kyla, yra paprastas. Kodėl kai kurias valstybės narės nelaiko lygybės principo, kuris turėtų būti atspindėtas direktyvoje, juolab, kad tai įrašyta ir, ir sutartyje, kodėl tos valstybės narės netiki tuo principu. E, pirmininkas jau kalbėjo apie tai, kad valstybės narės pritarė nediskriminavimo principui. Ir tada iškyla klausimas, kodėl valstybės narės nežengia į priekį. E, Ir čia jau nebėra e, technik, e, teisinės technikos, teisinio tikrumo klausimas, tai jau nebėra klausimas susijęs su atskiromis detalėmis. E, kai komisija sako, tekstą galima tobulinti, iš tikrųjų taip, bet esmė ne čia. Esmė yra politinėje valioje. Ir pirminkaujant į Italiją ir kai kas anksčiau labai aiškiai yra pademonstravę, kad tikrasis klausimas yra, kaip padaryti, kad tos šalis, kurios kol kas užsispyrusios, iš tikrųjų būtų pasiruošusios žengti į priekį. Kalbame apie lygybę. Užimtumo direktyvoje visi, nepaisant uh, to, uh, dėl ko jie galėtų būti diskriminuojami, yra traktuojami vienodai. Tai yra faktai. E, asmuo e, gali, pavyzdžiui, paduoti į teismą diskoteką e, dėl to, kad nebuvo įleistas į, į ją dėl savo odos spalvos, kodėl Tokie žmonės gali kreiptis į teismą, tuo tarpu neįgalusis neįleisat į diskoteką arba tos pačios lyties e, pora to padaryti negali. Taigi mes matome, kad tarptų diskriminuojamųjų e, atskirų grupių taip pat nėra lygybės. E, mes turime užtikrinti, kad tokie žmonės e, neturėtų būti priversti prašyti, kad jų teisės būtų užtikrintos. E, man yra tekę Austrijos parlamente diskutuoti apie neįgalę moterį, kuri tiesiog atsisakė kai jai norėjo padėti, su vežimėliu pasikelti laiptais. Mūsų piliečiai iš ES tikisi, kad su jais bus elgiamas lygiai, vienodai. Tai e, mano prašymas ir reikalavimas e, parlamento nariams yra štai koksai. Labai svarbu, kad ir jūs visi, kurie esate iš e, valdančiųjų partijų savo valstybėse, turėtumėte įtikinti savo vyriausybės, kad e, eina kalba apie piliečių teisės. Per rinkimų kampanijas dažnai kalbame, kaip tai yra svarbu, kaip svarbus kiekvienas e, ES pilietis. Tačiau mes rezultatų nesugebame pateikti. Taip, komisija, parlamentas stengiasi tai daryti, bet taryba to nedaro ir tada piliečiai paprastai kaltina ES. Šiuo atveju viskas atvirkščiai. E, pabandysiu dabar perėti prie e, kai kurių konkretesnių aspektų. E, bendra idėja tokia yra štai kokia. Eina kalba apie lygybę, apie nediskriminavimą visose srityse. E, E, kai kurie dalykai jau yra įtvirtinti e, direktyvoje, kuri skirta kovai su diskriminacija rasiniu pagrindu. E, bet aš noriu pasakyti, kad tai, kas yra įtvirtinta, kai kalbama apie nediskriminavimą rasiniu pagrindu, turi būti taikytina ir kitose srityse. Džiaugiuosi, kad naujasis komisijos pirmininkas ponas Junkeris labai aiškiai deklaravo, kad tai bus vienas iš jo prioritetų. Taip pat ponė Jūrova žiūri į tai kaip vieną iš prioritetų. Todėl aš e, tikiuosi, kad sulauksime stiprios komisijos paramos čia. E, esu taip pat tikra, kad e, ir pirmininkaujanti Italija, ir kita pirmininkaujančia šalis Latvija taip pat bus mūsų pusėje. Na ir dar vienas dalykas. Kartais kai kurios vyriausybės, e, kiek pamenu e, konkrečiai Vokietija, daug metų e, argumentavo, sakydama, kad tai pernelyg brangiai kainuoja. Iš tikrųjų taip yra, jeigu kalbame apie neįgaliųjų prieigą e, e, neįgaliųjų vežimėlių, e, vartotojų prieiga. Tai kainuoja, bet taip pat pasakytina ir apie vaikų vežimėlių užgabenimą laiptais. E, iš tikrųjų, tai kainuoja, tai pareikalauja išlaidų, bet ko, kiek kainuoja diskriminavimas, kiek kainuoja m, mm, tai e, žmonėms, kurie negali pilnai gyventi savo asmeninio gyvenimo ir profesinio gyvenimo. E, juk tai taip pat kainuoja ir visai visuomeniai, ir jau jeigu norite, ir ekonomikai. Nes e, eina kalba apie žmonės, e, turintys, turinčius potencialą, talentą ir jie negali panaudoti tų savo gebėjimų, tai daro žalą mums visiems. Į tą reikia atsižvelgti. Parlamentas yra atlikęs poveikio įvertinimą ir reikėtų dirbti toliau, reiktų pagalvoti, o ko, kiek kainuos nediskriminavimo principų neįgyvendinimas. Ir aš manau, kad tos išlaidos bus e, nemenkesnės negu kad įgyvendinimo išlaidos. Mm, nemanau, kad e, tuos argumentus vyriausybėms turėtume leisti naudoti. Taigi čia ir baigsiu. Padėkosiu pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad stumė šį reikalą į priekį. Dėkoju komisijai už tai, kad yra mūsų pusėje. Mes čia parlamente iš tikrųjų turime kalbėti apie tai, kaip priversti tas vyriausybės, kurios kol kas nenori žengti į priekį, kad juos užtikrintų ES piliečių kasdienės teisės. Dėkui. Dėkoju, Ulrika. Taigi visi šešėliniai pranešėjai yra salėje. Sigirdėjome, ką sakė pirmininkančios valstybės atstovė ir komisija. Kolegė iš Italijos pirmininkančios valstybės atstovė, jūs ėmėte kosėti, gal neišgirdote iki galo, aš tiesiog sakiau, kad jūs sakėte, kad visos valstybės turi tą patį tikslą, tai aš sakiau savo pastebėjimą dėl to, kad man atrodo, kad neaišku, ką reiškia tas bendro tikslo turėjimas. Bet aišku, tai tik komentaras, tai nėra klausimas, nebūtinai jį atsakyti. Ir e, mes visi klausėmės, e, kokia praktinė pažanga buvo padaryta, tai atsakyti tikrai neprivalomai mano tą pastebėjimą. Ir prieš suteikdama žodį šešėlėms panešėjams, išklausysime pirmą e, jūs, o paskui šešėliai pranešėjai. vienodas žmonių traktavimas, nediskriminavimas yra vienas iš svarbiausių ES principų ir mes iš tikrųjų turime dėti visas pastangas, kad tą principą įgyvendintume. Su šituo failu, su šituo dosiete darbas tebėra vykdymas, vykdomas ir noriu pasakyti, kad ši direktyva yra skirta užtikrinti vienodas sąlygas visiems asmenims, nepaisant jų negalės, religijos ar stikinimų, amžiaus arba seksualinės orientacijos. Ir manau, kad mes šito tikslo turime stengtis pasiekti visi. Ir manau, kad direktyva palieka tikrai pakankamai vietos valstybėms narėms ir jų atsakingoms institucijoms imtis veiksmų, kad būtų pasiekti tokie nediskriminavimo tikslai. Bet taip pat mes turime daug labiau propaguoti šią direktyvą ir jos ginamus tikslus ir vertybės. Todėl aš labai tikiuosi, kad pavyks baigti darbą su šiuo teisiniu instrumentu ir pradėsime visus procedūrinius veiksmus ir kad niekas neprieštaraus tam, kad mūsų piliečiams būtų užtikrintas vienodas traktavimas ir vienodos sąlygos. Ir aš visiškai sutinku su pirmininkaujančia valstybė dėl to, kad reikia ieškoti būdų išspręsti iki šiol neišspręstoms problemoms ir reikia sukurti stebėjimo sistemą, pagal kurią stebėtume direktyvos įgyvendinimą. Dėkoju iš EPP e, pirmoji šešėlė pranešėja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujanti Italija deda pastangas išeiti iš to aklygatvio, kuris yra susiklostęs taryboje. Be abejo, mūsų visų vertybės ir principai yra vienodi. Ir negi po, šitų, po šitiek metų reikia vis dar kalbėti apie tai, nejaugi dar nėra akivaizdu, kad mūsų visų ES vertybės yra vienodos ir mes esame prieš diskriminaciją ir už vienodas sąlygas. Ir prieš žengiant kitą žingsnį reikia iš tikrųjų vertinti, kokios yra problemos taryboje ir jas išspręsti. Aš visiškai sutinku su pranešėja dėl to, kad 2009 metais parlamente buvo patvirtinta mūsų pozicija. Todėl aš noriu paprašyti pirmininkaujančios Italijos, kuri sako, kad mes vėl iš naujo pradedame jau baigtas diskusijas ir viską iš naujo vertiname. Noriu paklausti, ar jūs atsižvelgėte į tą poziciją, kurią prieš šešerius metus patvirtino parlamentas, ar jūs ketinate atsižvelgti į mūsų poziciją ir kokiu mastu? Jūs sakėte, kad susitelksite į du klausimus, tai yra skirtumas tarp prieigos užtikrinimo ir tinkamumo. E, aš, aišku, norėčiau geriau suprasti, kaip tai bus daroma. Aš suprantu, kad yra e, labai konkrečių faktinių problemų susijusių su kaštais kai kuriuose valstybėse narėse. E, šitie klausimai yra susijęs su subsidiarumo principo užtikrinimu, su kompetencijų pasiskirstimu, bet aš manau, kad negalima kaštų statyti aukščiau vertybių. Tai yra svarbiausia. Manau, kad diskusijos parlamente turi būti aiškiai struktūruotos ir turime būtent ir ieškoti būdų kaip išeiti iš dabartinio aklygatvio. Ir aš noriu paraginti pirmininkaujančią valstybę. Jūs sakėte, kad bus ministrų lygio sustikimas gruodžio 11 dieną ir aš labai norėčiau paraginti, kad tas sustikimas nebūtų tiesiog šiaip diskusijų pradžia, bet būtų aptariami konkretus žingsniai, kaip padaryti pažangos. Dėkuoju, panė pirmininkė. Ačiū. Taip, aišku, kaštų neišvengsime, kaip sakė ponė Lunaček. E, Silvi, SND vardu. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat e, džiaugiuosi tuo, kas mums buvo išsakyta diskusijų pradžioje, ką mums e, pranešė pirmininkantį valstybę. Dėkoju pranešėjai už pasisakymą. Taip pat sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie konkrečius sunkumus iškylančius tarintis dėl šios direktyvos, dėl jos taikymos ryties, pavyzdžiui. Taip, mes parlamente be abejo norime pasiekti pažangos, bet turiu keletą ir konkretesnių pastebėjimų. Visų pirma, tikrai būtina išeiti iš dabartinio aklygatvio ir prie to turime prisidėti visi. Ir mes, kaip parlamentas. Be to, reikia nepamiršti, kad atsiranda vis daugiau diskriminavimo atvejų, kaip sakė Ulrike. Žmonės diskriminuojami ne vien tik dėl negalios, bet ir dėl kitų pagrindų. Ir visai neseniai vyko rinkimai Europos parlamentą ir jie labai aiškiai parodė, kad reikia mums visiems tokios Europos, kuri gintų kiekvieną pilietį ir kovotų su diskriminacija. Šie visi klausimai yra labai delikatus. Ir mes turėtume įrodyti Europos piliečiams, kad mes, parlamentas ir kitos institucijos turi pademonstruoti, kad mes tam ir esame, kad apgintume Europos piliečius. Ir dar keletas pastebėjimų dėl to, kokius argumentus pateikia valstybės narės. Visų pirma, dėl to, kad kaštai yra neišvengiami. Ulrike minėjo įrodinėjimo naštą ir kad ją reikėtų apgręžti. Tikrai reikėtų įvertinti, kokie būtų kaštai tuo atveju, jeigu tokios direktyvos nebūtų. Kai kurie žmonės neturėtų prieigos prie tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos priežiaus paslaugų, darbo, būsto. Reikėtų pažiūrėti, kiek visą tai kainuotų. Nes diskriminavimo atvejai tikrai irgi kainuoja, todėl piliečio apsauga yra reikalinga. Dar vienas mano komentaras yra tas, kad taip planuojami sustikimai EPSCO ministrų taryboje ir korepere, nuolatinio atstovų komitete. Ir man įdomu, kiek turime erdvės veikti, priimti sprendimus, kad išspręstume šias problemas. Kokie turi būti atliekami pakeitimai kurie mus išvestų iš aklygatvio. Koks būtų jūsų, koks būtų jūsų nuomonė? Dėkoju Silvi. Ir liberalų vardu Sofi, šešėlė pranešėja. Dėkoju pirmininkė. Ačiū pirmininkaujančios Italijos atstoviai, komisijos atstovams. Dėkoju už jūsų paramą šiam dosije. Aš esu šio pranešimo šešėlinį pranešėją net ne nuo paskutinės kadencijos, bet prieš tai buvusios kadencijos laikų. Tai yra turbūt vienas iš dokumentų, kurie Europos parlamente yra nagrinėjami be neilgiausiai. Ir aš e, taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, ką sakė atstovė iš Italijos, kad visos valstybės narės turi tą patį tikslą. Aš manau, kad taip nėra, nes nu, kiek ilgai tai turi, gali tęstis. 2009 metais buvo patvirtinta mūsų pozicija. Ir dar nėra patvirtintas teisės aktas. Baigime apsimetinėti. Šitas dosie tikrai ne, nesusiduria su techninėmis problemomis. Čia yra akivaizdžiai politinės valios trūkumas. Nuo 2008 metų, kai buvo pateiktas pirminis pasiūlymas, politinė situacija ir politinis klimatas pasikeitė labai stipriai. Ir daug partijų kurios dabar yra valdžioje, jaučia spaudimą iš populistinių e, partijų, iš rasistinių, homofobinių e, partijų, einančių prieš e, Romus, islamofobiškų partijų ir visokiausių kitokiausių partijų. Toks yra politinis klimatas. Aš dar susitikrinsiu, ar tikrai visas partijas paminėjau. Nejaugi netokia yra situacija. Ar tai kaip tik ir nėra priežastis, kodėl nacionalinės vyriausybės bijo imtis žingsnių, imtis veiksmų. Jeigu yra tikrai, aš manau, kad tai yra neteknės problemos. Kiekviena vyriausybė turėtų atsistoti ir išsakyti, kokios yra jų problemos, nes jeigu mūsų visų tikslas yra bendras, tai sustarti galima labai greitai, per vieną popietę. Ir noriu priminti Jums, kad visas šitas procesas prasidėjo 2008 metais, dabar jau yra 2014 metai. Taigi, iki kada valstybės narės planuoja baigti diskusijas dėl šito e, teisės akto, kiek dar turės laukti Europos piliečiai. Taip, aš girdžiu, kas yra sakoma. Pavyzdžiui, kad e, labai brangiai kainuoja vienodos sąlygos asmenim su negale. Man yra neaišku, kaip žmogus, kuris gali dirbti našiai ir gyventi nepriklausomai, kainuoti brangiau negu E, toks žmogus, kuriam yra neleidžiama išnaudoti jo turimo potencialo. Taigi, man atrodo, kad reikia baigti tokias neteisingas diskusijas. 2008 metais prasidėjo diskusijos. Man atrodo, kad nuo tada jau tikrai visi galėjo pritaikyti gyvenimo sąlygas. Aš čia net nekalbu apie naujų pastatų statybą. Galima buvo ir senus pastatus pritaikyti žmonėms su negale. Tai kasgi sulaiko valstybės narės? Kodėl valstybėms narėms būtinai reikia laukti direktyvos, e, kad užtikrintų vienodas sąlygas visiems asmenims? Mes jau kalbame apie subsidarumo principą. Taigi, baigim apsimetinėti, nusimkim kaukės patvirtinkim tą direktyvą šiandien pat. Dėkui. Okay, right. um... Kągi labai ačiū. Ačiū, Sofija. Dabar. Suteiksiu žodį kitam kalbėtojui, prašom. Ačiū pirmininkė Gue NGL visapusiškai remia šią direktyvą. Vis dėlto. Noriu pasakyti, kad taryba veidmainiauja, tą patį daro ir komisija dėl šio klausimo. Iš tikrųjų, e, Europoje kalbama apie pagrindinių teisių gynimą, bet trūksta konkrečių taisyklių pagrindinių teisių gynimui. Dabar, e, tik dabar bandamas daryti spaudimas dėl šios direktyvos prabėgus tiek daug metų. Aš norėčiau Jums pateikti keletą konkrečių pavyzdžių, kaip e, Europoje yra e, suprantama žmogaus teisės ir nediskriminacija yra rengiami vairūs memorandumai, šalių trejato įvairios e, programos. Pavyzdžiui, e, Graikijoje vadinamąją trojką sudaro e, ir komisijos atstovai, ir Europos centrinio banko atstovai. Ir jie privertė Graikiją atsisakyti socialinių išmokų neįgaliems žmonėms. Bet tuo būdu buvo pažeistas ES pagrindinių teisių hartijos 21 straipsnis. Yra akivaizdu, kad politikai nenori dar išsamesnių taisyklių, tokių, kurios galėtų būti šioje direktyvoje. Na, o dabar dėl užimtumo. Vėlgi noriu pasakyti, kad e, Trojka e, Graikijos vyriausybei nurodė sumažinti ir minimalius atlyginimus jauniems žmonėms. Dabar tie atlyginimai yra mažesni negu kad e, minimali suma reikalinga pragyvenimui, jie yra mažesni 15 procentų jauni žmonės diskriminuojami, lyginant jų situaciją su kitais darbuotojais. Vadovaujamasi jau egzistuojančią direktyvą. Bet vėlgi nepaisoma ES pagrindinių teisų hartas 21 straipsnio, kuris aiškiai draudžia tokią diskriminaciją. Taigi yra akivaizdu, kad trūksta politinės valios. Ir mes turime pradėti atvirai kalbėti apie e, tokią vaidmainystę. Ačiū. Toliau e, ponas Jurek, ECR frakcija. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau kalbėti lenkiškai. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Liūnaček, o taip pat ir poniai Intvelt, uh, už tai, kad jos kalbėjo apie negalių žmonių situaciją. Pritariu e, jūsų prašymai pademonstruoti daugiau solidarumo e, šių žmonių atžvilgių. Kai dar dirbau Lenkijos Seime, mes e, labai stengiamės tokiems žmonėms padėti ir dėl to buvo atitinkamai pakeisti mūsų įstatymai. Aš prisimenu, dalyvavau naujų komisarų klausimuose Ir e, jie sakė, kad e, jie daug dėmesio skirs ir e, LGBT asmenims, bet kol kas to nedaroma. Aš čia nekalbu apie atskirų šalių, pavyzdžiui, Lenkijos, Lietuvos ar kitų šalių konstitucijas, aš čia nekalbu apie referendumus įvairiose valstybėse narėse. Noriu pasakyti, kad ir tose šalise, kur atitinkami įstatymai dėl LGBT jau buvo įgyvendinti, vyksta įvairūs protestai ir demonstracijos. LGBT reikalauja savo teisių. Dabar e, kalbama apie tai, kad vienos e, lyties asmenų santoka turėtų būti e, nediskriminuojama. Noriu dar šitą pridurti. Homoseksualumo propagavimas skaido Europą ir yra e, daromas spaudimas kai kuriams šalims. Jeigu mes e, kalbėsime su Gruzija arba Moldova apie LGBT asmenų teisės, tai neturėtų būti siejama su e, kultu, dabartiniu kultūriniu tradicijų kvestionavimu. Uh, Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pritarti tiems kolegoms, kurie sakė, kad yra būtina ginti neįgalių žmonių teisės. Praėjusią savaitę Talinė mes, e, socialdemokratų frakcija, surengėme konferenciją apie teisę į orumą. Tai yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Konferencija buvo kalbėta apie tai, kad yra daug įvairių žmonių, ne tik sėdinčių neįgaliojo asmens vežimėlėje, bet turinčių ir daugybinę negalę. Ir jie tikisi, kad mes išspręsime jūs, jų problemas. Jiems kyla problemų ne tik dėl galimybės dalyvauti darbo rinkoje, bet ir daug kitų problemų. Apie 80 procentų neįgalių e, asmenų susiduria su didžiuliamis problemomis kiekvieną dieną yra pažydinėjamas jų orumas. Šių asmenų priežiūros našta daugelio šalių e, krenta ant šeimos narių pečių. Ir Aš manau, kad būtina užtikrinti vis dėlto neįgalių asmenų ne tik sveikatą, bet ir orumą. Teisė į orumą yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Yra žmonių, kurie turi didžiulę negalę arba daugybinę negalę, bet ir jie turi teisę į orumą. Uh, Jeigu e, e, žmogus negali dirbti, tai yra e, ekonominė problema, bet mes turime spręsti ne tik ekonominės problemas, bet ir problemas dėl žmogaus orumo nepaisimo. Dėkoju. Toliau pane Helga Stevens. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau priminti kad neįgalus asmenys sudaro 10 procentų e, visų piliečių. Tai yra didelė asmenų grupė. Ir mes turime nepamiršti, kad neįgalus asmenys turėtų būti laikomi pilnateisiais visuomenės nariais. Na, be abejo, mes negalime išspręsti visų problemų, bet turėtume bent jau pasistengti žengti žingsnį teisinga linkme. Uh, yra būtina keisti mentalitetą. Žmonės su negale turi lab, gali labai svariai prisidėti prie mūsų visuomenės, bet mes jiems turime suteikti galimybių. Ką reikėtų daryti? Reikėtų šalinti e, jiems kylančias kliūtis. Taip pat ir profesinėje srityje tik tada mes galėsime kalbėti apie e, pilnavertį e, šių asmenų dalyvavimą visuomenėje. Dabar e, žmonėms su negale kyla labai daug kliučių. Aš dar noriu priminti, kad yra ir Junktinių tautų konvencija dėl žmonių su negale daugelis ES valstybių narių. Tos konvencijos nėra ratifikavusios. Bet mums e, reikia e, konkrečių veiksmų, konkrečių priemonių, negali viskas likti tik žodžiais. Aišku, yra tokių valstybių narių, kurios jau turi gerų nacionalinių įstatymų, bet manome, kad e, vyriausybės turi dėti daugiau pastangų, siekdamos įgyventinti tai, kas jau yra dokumentuose. Kiekviena valstybė narė turėtų uh, stengtis teisės aktus įgyvendinti ir praktikoje, tam, kad būtų galima kalbėti apie tikrąją įtraukties politiką. Labai ačiū, Helga. Yra ir daugiau kolegų, kurie nori pasisakyti. Jau netrukus reikėtų uh, baigti, uždaryti kalbėtų sąrašą. Kitas mūsų kalbėtas, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau tarti keletą žodžių vengriškai. Uh, nes kolega iš Lenkijos paminėjo Vengriją. Man susidarė toks įspūdis, kad kalbėjęs kolega tarsi sugrįžo šimtmečių atgal. Aš noriu pasakyti, kad nėra tokios šeimos formos, kuri turėtų monopolį, kuri turėtų būti pripažįstama visų. Tikrai nėra taip, kad, pavyzdžiui, e, e, Vengrijos visuomenė atmesto alternatyvius šeimos modelius. Taip nėra. Taip elgėsi Vengrijos vyriausybė. E, Vengrijos visuomenė nenori nieko diskriminuoti. Ir noriu pabrėžti, kad nenorime iš, e, diskriminuoti jok, jokių žmonių dėl seksualinės orientacijos. Jeigu e, kažkas yra diskriminuojamas dėl seksualinės orientacijos, tai yra akivaizdus vienos iš pagrindinių žmogaus teisių pažeidimas. Labai ačiū, Piteri. E, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, też będę mówił e, tak jak... Ačiū pirmininkė. Aš irgi, kaip ir kiti kalbėjo kolegos, manau, kad reikia pademonstruoti gerą valią. Turėtumėm daugiau iš tikrųjų dėmesio skirti žmonių su negale teisų gynimui. Galbūt komisija galėtų pateikti pateikti naują pasiūlymą dėl direktyvos dėl neįgalių žmonių, mes e, neižvelgtumėm čia jokių problemų. Aš nenorėčiau pritarti kitiems kolegoms, e, kurie kaltino kai kurias valstybės narės diskriminavimu arba net antisemitizmu. Lisabonos sutartyje yra tokie straipsniai, kurie e, leidžia valstybėms narėms e, išsaugoti savo kultūrinės tradicijas. Mums svarbu, kad e, valstybės narės galėtų tuo naudotis. Valstybėse narėse yra e, tradicijos, kuriomis reikėtų vadovautis. Buvo kalbėta konkrečiai apie Lenkiją. Mums nepatinka LGBT ideologija. Mes manome, kad reikia ginti tradicinės šeimos teisės. Tradicinė šeima yra Europos civilizacijos pagrindas nuo pat romėnų laikų. Mes, mes taip manome, tai yra mūsų civilizacijos pagrindas. Kovos su e, diskriminacija direktyva yra priemonė priversti valstybės narės įgyvendinti e, tam e, E, tikras taisyklės, kurios prieštarauja e, tradicijoms ir mes tam norime pasipriešinti. Galima siekti pažangos ginant žmonių su negale teisės, tai mes ir dėl to noriu pritarti. Pritariu tam, kad reikėtų kovoti su diskriminacija negalios pagrindu, bet mums nepatinka LGBT teisų gynimas. Aš manau, kad tai skaido visuomenę, yra tarsi, tarsi susiduria dvi skirtingos ideologijos. Ačiū. Okay. Um, okay, well... Dėkoju. Šią įdomią gaidą turbūt galime baigti diskusiją. Ačiū už ją. E, e naujai kolegos turbūt pastebėjo, kad e, tai puikiai atspindi mūsų komiteto kompetencijos, kompetencijos e, ribas ir plotį. Jūs norėtumėte dėl darbo tvarkos Taip, norėčiau, ar, e, ar tvarkoj šioje salėje daryti tokias deklaracijas, e, kalbėti apie dalykus, kurie taip žemina žmonės. Ar nemanytumėte, kad dėl to reikėtų šiek tiek pamastyti ir pabandyti taikyti aiškės taisyklės šiame parlamente ir šiame komitete, kad neįžeidinėtume kitų. Mes tiesiog visiškai prarandam veidą. E, e, man atrodo, kad šioje salėje man nebelieka jau e, oro kvepuoti. Dėkoju, jūs ką tik deklaraciją padarėte apie pasakytas pastabas. Man atrodo, tie dalykai savaime suprantama, jūsų pastaba irgi tikriausiai susilauks kolegų pritarimo. Kolegos aiškiai savo nuomonės išdėstė ir aš neketinu dabar vėl pradėti diskusijos. Manau, kad savo poziciją labai aiškiai pareiškite, kiti kolegos turbūt jums pritars. Ir nenorėčiau, kad labai svarbios mintys, kurios nuskambėjo šioje diskusijoje, patektų į šešėlį. Būtų gaila, jeigu e, pastarieji e, komentarai užgoštų tas labai įdomias mintis. E, aš norėčiau paprašyti mūsų pranešėjos apibendrinti diskusiją. Priminsiu, kad jau pradedant nuo ponios Buitenveg ir paskui ponas Romeva buvo mūsų pranešėjai e, ir mes labai aiškiai žinom visą istoriją, kodėl įstrigo e, ši dosije taryboje. E, yra daug išorės spaudimo, kad pažangos nebūtų pasiekta Antra vertus yra nemažai ir pritarimo, kad tokia horizontali direktyva atsirastų. Tuo pat metu taryboje yra tam ir prieštaraujančių. Vadinasi, mums reikia daug dirbti siekiant pažangos. Ir šiame komitete draugės su pranešėja turime atlikti viską, kas nuo mūsų priklauso. Uh, kad tas darbas būtų padarytas. Taigi aš dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai, pakalbėti apie strategiją, kaip mes galėtume judėti į priekį. Žinau, kad e, atskirai jūs e, dirbate labai gerai, tačiau turime struktūrinių problemų su valstybėmis narėmis. E, dabar gal Ulrike išdėstytumai, kaip tu matai galima mūsų parlamento darbą Dėkui, pirmininkė, visų pirma turiu ir privalau e, sureaguoti į tuos salėje, e, apie e, kuriuos ir Cecilija minėjo. Aš kreipiuosi į kolegas, kurie kalbėjo. Ir prašau, visų pirma, perskaitykite tekstą. Eina kalba apie prieigą prie prekių ir paslaugų. Eina kalba apie tai, kokiam asmeniui. E, bus leidžiama išsinuomoti butą. E, eina kalba apie tai, kad žmogus su negale galėtų imti ir išsinuomoti butą. Nekalbame apie tos pačios lyties asmenų e, vedybas. Taigi, pirmiausia, perskaitykite tekstą, o paskui pasisakinėkite. Kitas dalykas - LGBT teisės. Tai ne ideologijos reikalas. Lesbietės, gėjai, transseksualai e, egzistuoja e, ir nuo Romos laikų ir e, egzistavo tarp Romos imperatorių. Visose pasaulio vietose, visose kultūrose, visose religinėse grupėse jie egzistuoja. Egzistuoja e, kad tarp katalikų, tarp mus, musulmonų, bet kokioje religijoje. Tai nėra pasirinkimo reikalas. Jūs negalite pasirinkti, ką įsimylėsite. Tai gali atsitikti jūsų vaikams, jūsų anūkams, jeigu tokių turite, jūsų seserims, jūsų broliams. Kartais taip atsitinka, kad e, ir e, tėvai, e, tėvas arba motina staiga susivokė, kad jie pamilsta tos pačios lyties asmenį. O mes čia kalbame apie diskriminaciją. Ir aš nenoriu čia asmeniškai kreiptis, bet tai, ką jūs sakote, reiškia, kad jūs man, lesbietei, kurie atvirai tai pripažįsta daugiau kaip 30 metų, sakote, kad man neturėtų, pavyzdžiui, būti leisti teikti kad esu diskriminuojama, jeigu mane išvarys iš kavinės dėl to, kad laikiausi ranko, susikibusi rankomis su savo partnerė. Austrijoje taip yra įvykę, ne man, bet e, mano pažįstamiems. Būtent štai, e, kam jūs norite užkirsti kelią, jeigu neleisite, kad šioje nediskriminavimo direktyvoje nebūtų kalbama, būtų kalbama apie LGBTB teisės kai jūs sakote, kad ši direktyva yra priemonė kažką primesti valstybėms narėms. Aš nelabai suprantu, kodėl jūs sakote, kad ši direktyva yra ideologinės konfrontacijos priemonė. Kokia ideologija yra susijusi su uh, įsimylėjimu ko nor uh, vieno ar kito asmens? Uh, Kodėl negalima užtikrinti, kad e, be baimės e, bus galima prisipažinti tėvams apie tai, e, kad jums neiškils rizika, kad busite išmestas iš mokyklos dėl to, kad ką nors pamilote. Jūs sakote, kad tai yra ideologiniai dalykai. Lenkijos Seime, kur jūs uh, dirbote Seimo pirmininku, maršalką, e, turite atvirą homoseksualą Seimo narį. Aš žinau apie tai, nes e, apie tai girdėjau tarptautinėme forume kur buvo kalbama apie tai, kad LGBT e, asmenys e, taip pat turėtų galimybę, turi turėti galimybę gyventi oriai. Yra valstybių, kur e, tokie žmonės net rizikuoja būti nužudyti, jau nekalbant apie tai, kad su jais bus elgiama nediskriminuojamai. Todėl prašau, nustokite kalbėti apie ideologinę konfrontaciją, kad ES kažką primeta valstybėms narėms. Jūsų parlamentai ir jūsų vyriausybės e, pritarė pagrindinių teisių hartijai, kuri labai aiškiai sako, kad niekas neturi būti diskriminuojamas seksualinės orientacijos pagrindu. Jūsų vyriausybės pritarė Lisabono sutarčiai. Nežinau, ar jūs tada vadovavėte Lenkijos parlamentui, bet ir Lenkijos vyriausybė jai pritarė. Tad apie ką jūs dabar kalbate, kai sakote Europos Sąjunga? Jūs esate Europos Sąjungos dalis. Europos Sąjunga nieko neprimeta valstybėms narėms, tik tai nori, kad būtų labai aiškiai pasakyta, kad LGBT asmenų teisės kaip ir neįgaliųjų, kaip ir mažumos religijų teisės, kad e, pagyvenusių žmonių, senų žmonių teisės būtų tokios pačios kaip ir visų kitų. Dabar baigdama Pirmininkas, jeigu galima per 30 sekundžių. E, aš manau, kad dauguma pasisakiusiųjų pritarė tam, ką aš sakiau pradžioje ir tam, kaip aš matau žengimą į priekį. E, aš labai tikiuosi, kad ir ECR e, frakcijos šešėlinis pranešėjas ponas Kirkopas kitą kartą dalyvaus ir mums pritars. Manau, kad dauguma iš mūsų drauge su pirmininkaujančia Italija norėtų pasiekti didelio žingsnį į priekį. Aš manau, kad tos partijos, kurios yra valdančiosios partijos, bet kurios kol kas abejoja, kur, kurios uh, priešinasi, turėtų sulaukti mūsų įtakos, su jomis turi būti kalbamasi. Na ir, kaip sakiau pradžioje, nėra čia pagrindinis dalykas kaštai. Eina kalba apie lygybę ir nediskriminavimą. Dėkoju, lauksime e, naujo teksto ir pažangos. E, man atrodo, kad e, viena vienprasmiškai buvo išdėstyta parlamento nuomonė, kad mums norisi siekti pažangos. Labai aiškiai ir nedviprasmiškai buvo pasakyta, kokia mūsų pozicija šios direktyvos atveju. Pirmininkė, ar galėčiau dėl posėdžio vedimo tvarkos Atsiprašau, bet turime baigti diskusiją. Jau viršijome šiam klausimui skirtą laiką. Dabar turėtume pereiti prie kitos temos - teisės saugos pareigūnų mokymų. Taigi e, šioks toks e, pokytis e, mūsų temose. Kalbėsime apie ES teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūrą SEPOL. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį komisijos atstovams. Commission first, no? <laughs> Thank you very much, Commission first. No. Thank you very much, Mr. Chair. Dėkuoju. Pone pirmininkė, gerbėmieji Parlamento nariai, ponės ir ponai, labas rytas. Iš tikrųjų, e, lyginant su ankstesnė diskusija, dabar periname e, truputį į kitą temą, bet aš džiaugiuosi, kad e, komisijai suteikta galimybė pateikti savo nuomonę apie pagrindinės kryptis, teikiant SEPOL reglamentą. Per e, pastarąjį laikotarpį daug buvo kalbėta apie SEPOL, bet ne tiek apie e, veiklos e, esmę arba pridėtinę vertę. Daugiau buvo kalbama apie dviejų agentūrų sujungimą ir SEPOL būstinę. Bet kuriuo atveju ta diskusija akcentuoja būtinybę reformuoti Sepol ir padaryti ją labiau tinkančią iškeltiems tikslams. Komisija e, pritarė, kad e, nauja teisinė sąranga reglamentuojanti Sepol turėtų būti numatyta ir e, Pasiūlymo pateikimas būtent dabar, o ne vėliau, remiasi siekimu visų pirma reformuoti SEPOL, e, e, šią agentūrą, pritaikant taip pat ir kitų agentūrų situacijai, Toliau e, užtikrinti Sepol e, ir jos darbuotojus e, dėl pačios agentūros ateities e, ir gebėjimo egzistuoti Budapešte. Na ir pagaliau e, e, paruošti dabartinio tarybos sprendimo, kuriuo reglamentuojama Sepol dabar, pakeitimus. 2011 ir 2012 metais buvo atliktas paruošiamasis darbas, kuris e, susitelkė prie SEPOL teisinio pagrindo modernizavimo. Tas paruošiamasis darbas e, leido padaryti visą virtinę išvadų, e, kurios turėtų privesti prie tinkamo teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemos sukūrimo kuri turėtų būti veiksmingesnė ir efektyvesnė. E, tos išvados e, taip pat e, leidžia išryškinti poreikį užpildyti spragas, kurios egzistuoja tiesiesiogos pareigūnų rengime. Sprendimas ir komisijos pasiūlymas e, dėl e, Sepol būstinės Budapešte leido pažvelgti į Sepol su truputį platesniais įgaliojimais ir valdymo mechanizmais. Turiu paminėti, kad mūsų pasiūlyme jokia papildoma finansinė e, našta nenumatoma, E, prie mūsų pasiūlymo finansinėme e, dokumente tai yra labai aiškiai pabrėžta. 2013 e, m. Liepos mėnesio ES komunikate nustatytos ribos, finansinės ribos nebus peržengiamos. Kalbant apie pasiūlymo tekstą, tai jis atitinka standartinės komisijos nuostatas, e, kurios yra suformuluotos, kai kalbama apie bendrąjį požiūrį į decentralizuotas agentūras. Kalbant apie pasiūlymo turinį, e, SEPOL siekiama suteikti tinkama, tinkamus teisinius įgaliojimus bei finansinius išteklius įgyvendinant uh, E, pareigūnų mokymą pagal Teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemos komunikatą. Siekime taip pat e, sustiprinti veiksmingumą e, pagal tuos principus, kurie ir numatyti bendrame požiūrėje į decentralizuotas agentūras suteikiant Sepolui užduoti koordinuoti teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemą, šis pasiūlymas išplečia Sepol galimybės paremti, renkti ir teikti teisėsaugos pareigūnų mokymus visose lygmenyse, tačiau nesikišant į valstybių narių iniciatyvas ir praktiką, mokant tiesiesiegos pareigūnus. Kitaip sakant, platesni įgaliojimai jokiais būdais nepažeidžia nacionalinių prerogatyvų, jos išlieka tokios, kokios yra. Konkrečiai subsidiarumo atveju E, SEPOL e, nuostatos e, užtikrina bendrųjų kompetencijų sustiprinimą tarp teisėsaugos pareigūnų, bet neriboja valstybių narių veiklo šioje srityje. Komisijos Komisija galvoja, kad visi teisėsaugos pareigūnai, ne tik tai aukštesnio rango, e, pareigūnai turėtų e, gauti mokymus apie ES lygio teisėsaugos priemonės. Taigi eina kalba, kad būtų e, ES teisėsaugos priemonės mokami ne tik tai e, kariūnai, bet ir jau labiau patyrę pareigūnai, tai prisidėtų prie e, sunkių nusikaltimų prevencijos ir kovos su jais. Komisija nori, kad agentūra prisidėtų taip pat e, teikiant specializuotus mokymus pagal teminius prioritetus, e, tokius kaip e, prekyba žmonėmis, e, pinigų plovimas, kibernetiniai nusikaltimai, atsižvelgiant į valstybių narių pačių apsibrieštus prioritetus. Teisėskos pareigūnų mokymo sistema neturėtų būti suprantama kaip papildoma agentūros užduotis, tačiau kaip e, struktūra struktūruota galimybė padaryti SEPOL veiklą efektyvesnė. Turime užtikrinti mokymo kokybę ir išvengti dubliavimo. Tuo pat metu gerbent valstybių narių e, prerogatyvas kaip jau esu minėjusi. Jau paminėjau valdymą, e, noriu pasakyti dabar keletą žodžių apie atskaitomybę. Pagal pasiūlymą atsiranda nauji parlamentinės priežiūros mechanizmai, kurie taip pat e, numato ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Žinau, kad laiko nėra pernelyg daugiau, tad aš sutrumpinsiu savo pasisakymą ir jums leidus paminėsiu tik tai porą kitų dalykų. Man atrodo, yra svarbu akcentuoti, kad šis pasiūlymas toli gražu ne revoliucinis, o evoliucinis, besiriamentis į dabartinės agentūros sėkmėmis ir architektūrą. Ir šią prasme norėčiau akcentuoti tai, Tad komisijai buvo labai svarbu išlaikyti Sepol tinklo pagrindų organizuotą veikimą. Sepolas yra agentūra, kuri subūrė e, valstybių narių teisėsaugos pareigūnų mokymo institucijas. Ko gero čia ir galiu pabaigti. Aš manau, kad pagrindinius pasiūlymo akcentus paminėjau ir lauksiu jūsų klausimų. Ačiū. Aš atsiprašau ponios Kalą ir kitų kolegų, kurie norėjo kalbėti būsimų darbo atvarkės klausimų. Turėsime pasispausti. Aš pasistengsiu pasisakyti trumpai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes čia parlamente visą laiką manėme, kad aukšto lygio teisės saugos pareigūnų rengimas yra gyvybiškai svarbus, norint kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu ir organizuotu nusikalstamumu. Tam reikia modernios, efektyviai veikiančios, pakankamai darbuotojų turinčios CEPOL agentūros. Man atrodo, kad mums visiems yra akivaizdu, jog CEPOL teisinis pagrindas turi būti suderintas su Lisabonos sutartimi ir turi atspindėti naujasias ambicijas, kurios yra numatomos ES teisėsaugos pareigūnų mokymo sistemoje. Todėl aš labai džiaugiuosi pasiūlymu ir džiaugiuosi tuo, kas man buvo ką tik pristatyta. Ir man atrodo, kad mes dabar gauname progą modernizuoti Cepolo teisinį pagrindą ir suderinti jį su tais iššūkiais, kurie atsiranda pagal Lisabono sutartį, skaitant, pavyzdžiui, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį. Taip pat mes turime progą suteikti e, Cepolui įgyven, e, galimybių įgyvendinti naująją teisėsaugos pareigūnų rengimo sistemą. Man taip pat atrodo svarbu, kad e, Cepolo struktūra, pamatinė struktūra nepasikeistų. Tai, tai iš esmės būtų nacionalinių policijos akademijų koordinavimo centras bet čia noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Mano galva, norint padidinti CEPOLO veiksmingumą, jo turim ištekliai turi būti sutelkti į aiškius prioritetus, tarptautinius aspektus. Tai yra e, saugumo strategija ir tos prioritetus, kuriuos nustato Europos institucijos. Taigi CEPOLO veikla turėtų būti koncentruota, pragmatiškai, ir turi būti aiškiai e, numatoma, kokių rengimo ir pajėgumų stiprinimo veiksmų reikėtų ateityje. Taip pat e, manau, kad turėtų likti CEPOLO vienas iš pagrindinių principų būtent pamatinių žmogaus teisų gynimas ir naujų nusikaltimo formų atsiradimas, finansiniai nusikaltimai, kibernetiniai nusikaltimai, jie turėtų būti iškelti, turėtų tapti vieni svarbiausių. Taip pat reikia sustiprinti CEPOLO koordinacinę veiklą ir palaikomąją veiklą, bet tam turi būti užtikrinami resursai, užtikrinamos lėšos. Taip pat ES teisės saugos pareigūnų rinkimai turi būti numatomos lėšos. Ir dar kartelį, manau, yra svarbu pabrėžti veiksmingumą, taip pat reikia vengti veiksmų dubliavimuose, taip pat reikia užtikrinti mokslinę pareigūnų rengimo kokybę ir reikėtų kaip galima geriau išnaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. E, Cepolas jau keturis metus dirbo remdamasi labai ribotais ištekliais ir nedidelių darbuotojų kiekiu. Todėl, manau, yra svarbu pažiūrėti, kokie yra ES pajėgumai e, padidinti paramą šiai agentūrai. Be abejo, tą reikėtų daryti neigiamai nepaveikiant viso ES biudžeto, bet reikia stengtis, kad mūsų piliečiai tikrai gautų kaip galima geresnę vertę už e, turimus, turimas lėšas. Taip, ačiū Kinga iš tikrųjų laiko neturime daug, tai dėkoju, kad kalbėjote glaustai. Dabar dėl šešėlinių pranešėjų, tai SND vardu pirmiausia steiksime žodį pasisakysinčią pranešėjų. Pranešėjai. Taip, dėkui, ponė pirmininkė. Aš nesu šešėlinė pranešėja, bet ar galėčiau vis tiek pasisakyti? Gerai, dėkui. Visų pirma, norėčiau išreikšti savo pritarimą tam, kad būtent dabar kalbame apie šį pasiūlymą, nes kaip tik kalbame apie tai, kaip reikėtų modernizuoti ir padaryti veiksmingesnių teisės saugos pareigūnų mokymo sistemą. Veiksmingesnė šią sistemą. Turiu keletą minčių. Trečiasis straipsnis tame pasiūlyme, apie kurį šiandieną kalbame, numato tarp reglamento tikslų informacijos teikimą apie konkrečias baudžiamasis nuobaudas ir tos sritis, kur bendras pareigūnų rengimas ES lygių būtų naudingiausias. Ir man kyla klausimas, kodėl mes čia Libė komitete neaptarinėjame kitos direktyvos kuri reglamentuoja elgesį su kaltinamais nepilnamečiais. Be to, CEPOL reglamento 19 straipsnėje yra numatoma tam tikri reikalavimai agentūrams, kurios e, dirba su nepilnamečiais. Taigi aš noriu paklausti komisijos tarp šių teminių sričių, kur rengimas Europos lygių būtų naudingas gal būtų galima įrašyti atskirai šį aspektą, kai nepilnamečiai yra apklausiami. Noriu dar šito pasiteirauti. Gal būtų galima užtikrinti e, e, geresnį ryšį tarp 19 straipsnio direktyvoje, e, kur kalbama apie mažamečių apsaugą ir baudžiamojo persikėjimo reglamento. Mes manome, kad e, reikėtų e, veiksmingiau įgyvendinti priemonės šiame sektorio, kurios, kuris beje yra labai jautrus. Dėkui. Alde vardu, slė, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau paklausti dėl CEPOL būstinės. Ar komisija vis dar svarsto galimybę sujungti CEPOL su Europolu? Uh, kad abie agentūros galėtų dirbti toje pačioje vietoje, toje pačioje būstinėje. E, poveikio vertinime, man atrodo, yra parašyta, kad CEPOLO būstinės pakeitimas ne sukeltų jokių papildomų kaštų. Man atrodo, kad tai yra nepriimtina. Komisija turėtų atlikti sąžiningą ir išsamų poveikio vertinimą. Kai Cepolas yra Budapešte, ir negalima pražiūrėti to, kad jeigu abie agentūros dirbtų kartu, tai sutaupytume. Dabar mes turime labai aiškiai apsispręsti, ar mes formuodami politiką norime būti e, taupus ir, ir veiksmingi. Todėl manau, kad komisija turėtų atsakyti į vieną labai paprastą klausimą. Koks yra uh, ilgalaikis poveikis e, biudžetui, jeigu Cepolas dirbtų ir toliau Budapešte, lyginant su tuo, kas būtų, jeigu jis būtų perkeltas į Hagą kartu su Europolu dirbti. Manau, kad komisija turi atsižvelgti į tai savo pasiūlyme ir čia dar yra tikrai nemažai vietos tobulėjimui. O dabar dėl mokymų turinio. Manau, kad turėtume savo diskusijas remti realiais poreikiais ir turime užtikrinti geresnį suderinimą Europos teisinę. Taip pat turime atspindėti ir savo pagrindinės vertybės. Todėl manau, kad būtų naudinga pažiūrėti, kaip agentūros tiksluose ir uždaviniuose turėtų atsispindėti pagrindinės vertybės. Ir galėtume pasižiūrėti į e, nusikaltimo aukų teisų direktyvą, kaip tenai tai yra aprašyti ir aš vėlgi raginu komisiją dar kartelį peržiūrėti ilgalaikį poveikį ES biudžetui. Ji turėtų atlikti tikrą vertinimą, o ne vien tik tai tuščia žodžiavimą. Dėkui, Selija. Kolegos, tiek dėl šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Juos baigiame. Tai labai trumpai iš komisijos dar išklausykime, sureaguojant į pasisakymus, bet prašau kalbėti trumpai, nes e, trūksta laiko. Dėkui pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu. Dėl specializuoto mokymo pagal procedūrinių teisų direktyvą, mano galva, CEPOL yra puikiai galimybė koordinuoti tokius mokymus ir jų rezultatus. Man atrodo, kad tokia veikla puikiai dera su Cepolo tikslais ir uždaviniais. Be abejo, pagrindinė idėja, kuria yra grindžiami apskritai mokymai, turi būti poreikių vertinimas. Poreikių vertinimo rezultatais turi būti planuojama Cepolo veikla ir jis turi padėti valstybėms narėms užtikrinti kuo geresnės kokybės pareigūnų rengimą. Ir tada manau, kad Cepolas gali kaip tik būti labai naudingas koordinuojant specializuotus mokymus valstybėse narėse. Dėl antro klausimo, na, turiu būti atvira ir pasakyti, kad aš tikrai nesitikėjau, kad šiandieną dar kartelį bus iškeltas sujungimo klausimas, agentūrų sujungimo klausimas. Komisija kelis mėnesius buvo labai atidžiai stebima ir visi jos veiksmai buvo stebimi dėl tokio pasiūlymo apskritai. Taigi komisija išreiškia labai aiškę nuomonę dėl to, kad yra prieš agentūrų sujungimą. Čia mes remiamės reglamentu, kurį patvirtino abi teisėkuros institucijos, būtent dėl e, Cepolo būsnės perkelimo iš Bramselio iš Junktinės karalystės į Budap... Junktinę karalystę į Budapeštą. Ir, na, žinoma, jeigu atsirastų oficialus pageidavimas atlikti ilgalaikį poveikį ES biudžetui, kuris atsirastų, jeigu Cepolas būtų perkeltas iš Budapešto į Hagą arba bet kurią kitą uh, vietą, komisija žinoma būtų įpareigota tokį įvedimą atlikti, bet dabar aš negaliu tokios informacijos jums suteikti. Um, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Dijas Damera, o paskui Kingai, kuri pateiks išvadas. Labai ačiū pirmininkė. Aš irgi noriu šitą pridurti. Kaip žinia, esu pranešėjas rengintis pranešimą apie Europolą. Norėčiau priminti šiam komitetui, kad balandį įvyko e, pirmas svarstymas ir praktiškai visos frakcijos išskyrus Alde atmetė idėją apjungti abi šias agentūras. Apie 600 parlamento narių pasisakė prieš sujungimą. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, Kinga, labai trumpai. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pratesti, ką tik tais nuskambėjusią kolegos mintį. Iš tikrųjų buvo priimtas labai aiškus sprendimas e, Europos parlamente dėl Europolo ir Cepolo. valstybės narės nusprendė, kad turėtų būti nepriklausoma agentūra ir kad ji turėtų būti įsikūrusi Budapa, Budapešte. Manau, kad reikėtų modernizuoti pasiūlymą dėl CEPOLO. Tai yra būtina, kad agentūra veiktų veiksmingai ir turėtų pakankamai personalo. Tuo esame suinteresuoti mes visi. Aš esu nusteikusi atvirai kolegų, šešėlinių pranešėjų e, atžvilgių ir esu tikra, kad rasime optimalų sprendimą per artimiausius mėnesius. Tuo turėtumėm būti suinteresuoti mes visi. Europos parlamentas, komisija ar taryba turėtų būti suinteresuoti uh, tuo, kad agentūra veiktų veiksmingai ir tinkamai. Ačiū. Dėkoju, Kinga. Kolegos, norėčiau padėkoti visiems už dalyvavimą diskusijoje, o dabar galime pereiti prie kito klausimo - Kanados ir ES susitarimo. Mus labai spaudžia laikas. Taigi, dabar nedelsdami eikime prie šio klausimo. Pranešėja yra e, Sofija Intelveld. Noriu Jums priminti, kad 2009 metais buvo primtas sprendimas, kad reikia naujo susitarimo tarp Kanados ir Europos Sąjungos. Šiuo metu Liepos mėnesį buvo pateiktas pasiūlymas dėl naujo susitarimo teksto. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijai tam, kad jie pristatytų naują sustarimą, paskui suteiksiu žodį Sofijai, paskui vyks trumpa diskusija. Pradėkime nuo komisijos. Prašom komisiją. Ačiū pirmininkė, labas rytas, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš dirbu Europos komisijos generalinėme vidaus reikalų direktorate DG Home ir šiandien aš norėčiau Jums pristatyti e, pasiūlymą dėl e, susitarimo su Kanada dėl keleivio domenų įrašo per, e, perdavimo ir tvarkymo. Aš manau, kad yra būtina sudaryti tokį susitarimą. Kanada susiduria su panašia saugumo grėsme kaip ir Europos Sąjunga. Ta grėsmė atsirado dėl konflikto Sirijoje, o taip pat pastaruoju laiku dėl užsienio kovotojų ir kylančią terorizmo grėsmę. Žinome, kas visiškai neseniai e, atsitiko Otavoje. Noriu prisiminti ir kas įvyko šių metų gegužė Bruselėje, kai įvyko šaudimas prie e, žydų muziejaus. Sirijos e, kovotojų keliama grėsmė yra labai reali. Mes šiandien po pietų dar galėsime apie tai plačiau pakalbėti. CBSI, Kanados pasienio e, apsaugos institucija, jau dabar įgyvendina programą dėl keleivio duomenų rinkimų tais atvejais, kai yra siekiama ištirti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus, e, kai kovojama su narkotikais. E, anksčiau CBSA ar e, kitos Kanados teisės saugos institucijos nebuvo susidūrusios su kovotojais iš Sirijos. Na, o dabar mes tikrai turime padėti Kanadai sureaguoti jos prašymą. Uh, Kokios naudos ES turėtų šio susitarimo? Be abejo, susitarimas turėtų būti vertintas bendrame santykių su Kanada kontekste. Kaip žinia, Kanada yra ES strateginė partnerė. Ir dėl to e, iš strateginės pusės labai svarbu užtikrinti, kad mūsų partnerė, kurią pasitikime, turėtų priemonių, kurių pagalba galėtų užtikrinti ir savo, ir mūsų saugumą. Kanadai tokie duomenys reikalingi tam, kad galėtų kovoti su terorizmu ir iš to naudos turėtų turėti ir Europos Sąjunga, nes Kanada keičiasi žvalgybinė informacija su Europos Sąjunga, pavyzdžiui, Europolu. Tai padės užtikrinti didesnį tiek ES, tiek ir Kanados piliečių saugumą, o taip pat būtų ginamos ir pagrindinės teisės, taip pat saugomi ir asmens duomenis, užtikrinta e, asmens duomenų apsauga. Dar noriu pridurti, kad šis sustarimas visiškai e, atitinka pagrįstas e, proporcingumo principų komisijai, tai yra tikrai labai svarbu. Mums svarbu, kad sustarimas atitiktų ES asmens duomenų apsaugos teisės aktus ir kad jis būtų pagrystas proporcingumo principu. Taigi šiam susitarimui taikomos labai griežtos asmens duomenų apsaugos taisyklės ir saugikliai. Mums e, čia norisi vadovautis e, susitarimu su Australija modeliu. Norime, kad E, lygiai taip pat būtų deramasi ir su Kanada. Pirmininkė, aš dar norėčiau paminėti keletą dalykų. Europos komisija mano, kad reikėtų atsižvelgti į Kanados prašymą. Mes taip pat išgirdome, ką sakė ir parlamentas 2012 m. rugsėjį. Europos parlamentas e, reikalavo, kad susitarimas su Kanada atitiktų susitarimą su Australija. Ir antra, kad būtų užtikrinti e, e, griežtesni asmens domenų apsaugos reikalavimai negu kad 2006 metų susitarime. E, Libė komitetas šiuo klausimu paskelbė rezoliuciją 2010 metais. Taigi iš esmės reikėtų vadovautis susitar... tuo modeliu, kuriuo pagrįsta susitarimas su Australija ir taikyti tokius pat asmens domenų apsaugos standartus. Dabar dėl domenų perdavimo. Susitarime nurodyta, kad oro linijos turėtų registruoti keliaivių duomenis tik pagal vadinamąjį push metodą. Kanada neturėtų galimybės gauti duomenų iš oro linijų rezervavimo sistemų. Taip pat susitarime uh, yra aiškiai nurodyta, kokiais tikslais kompetitingos Kanados institucijos gali tvarkyti PNR duomenis. Čia apsiribojama tik e, prevencija, tyrimu, e, e, kai yra iškilusi terorizmo grėsmė. Pirmininkas, gal galite kalbėti glaušiau, nes mums dar reikės surenkti diskusiją. Ačiū, pirmininkė. Aš Vis dėlto tikėjausi, kad galėčiau pateikti ir daugiau sustarimo detalių, gal tai galėsiu padaryti vėlesnėme diskusijų etape. Kaip jau sakiau, mūsų tikslas vadovauti susitarimo su Australija e, modeliu ir pasiekti geresnį susitarimą su Kanada negu tas, kuris buvo sudarytas 2006 metais, nes mūsų tikslas yra užtikrinti keleivių duomenų apsaugą. Kadangi labai nedaug laiko turiu, gal aš vėliau plačiau pakomentuosiu šį aspektą. Gal paminėsiu kai ką, kas labiau domina Libę komitetą. Uh, ypač turint omeny 2012 metų diskusijas. Tuomet buvo daug kalbėta apie jautrių duomenų tvarkymą. Tuomet tai buvo vienas iš sudėtingiausių e, klausimų darybų metu. Kanada e, pateikė informacijos apie galimus atvejus, kada e, gali būti būtina tvarkyti jautrus duomenis, pavyzdžiui, norint užkirsti kelią teroristiniam išpoliui. Ir dėl to susitarime yra numatyta galimybė Kanadai tvarkyti tokius jautrius duomenis, bet tik atskirais atvejais, kai yra išskirtinės aplinkybės ir kuomet kyla pavojus e, žmonių gyvybei dėl grėsiančios teroristinės e, atakos. Bet tokių atvejų būtų tikrai labai nedaug. Be abejo, Europos komisija labai atidžiai stebės, e, kaip viskas vyks toliau kaip vyks dėrybos, kaip bus laikomasi susitarimo. Europos komisija mano, kad labai išskirtiniais atvejais galėtumėm leisti Kanadai tvarkyti e, jautrus duomenis, labai apribojant prieigą prie tokių duomenų. Gerbiamas pirmininkė, po Libe komiteto diskusijų mes supratome, kad komitetas yra nepatenkintas uh, susitarimu ir nu, mes pastaruoju laiku atlikome keletą pakeitimų. Mes e, gavome atsakymus iš Kanados institucijų ir jie mus dabar visiškai teisina, e, tenkina. E, mes labiau vadovavomės, mes dabar vadovavomės tuo modeliu, kurio pagrystas ir susitarimas su Australija ir manome, kad dabartinis susitarimas su Kanada bus geresnis. Mes taip pat turėtumėm nepamiršti, kad uh, E, šiuo metu taikomas tik tais laikinas sprendimas dėl domenų perdavimo ir dėl to mums reikia nuolatinio sustarimo tam, kad būtų užtikrintas didesnis saugumas keleiviams ir oro linijoms. Taip pat šis sustarimas reikalingas ir dėl politinių priežasčių. Mes turime duoti aišku signalą politiniai ir strateginiai ES partneriai. Ypač dabar, e, kovant su tokiu reiškiniu, kaip e, užsienio kovotojų keliama grėsmė. Taigi, tą rekomendavo beje ir užsienio reikalų ministrai. Labai svarbu, kad ES laikytųsi griežtų e, duomenų tvarkymo taisyklių ir bendradarbiaudama su trečiosiomis šalimis ir kurdama PNR duomenų e, tvarkymo sistemą. Labai ačiū pirmininkė. Atleiskite, kad jūs taip skubinau, bet tiesiog norėjau būti tikras, kad dar e, turėsime laiko atsakymams į e, e, iškeltus klausimus. Mūsų laukia dar keli svarbus klausimai, kuriuos turime aptarti šį rytą. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Intelveld, kur yra pranešėja. Yra ir daugiau narių, kurie yra dabar skaitomame kalbėtojų sąraše. Mėly kolegos, jums leidus jau uh, baigiu kalbėtojų sąrašą. Dar ir panas Dėjas Damera, jeigu neprieštarausite, noriu jau uždaryti, baigti šį sąrašą, nes netrukus pas mus atvyks svečių ir negalime be galo be krašto diskutuoti. Taigi dabar iš karto steiksiu žodį pranešėjai, prašom. Dėkui pirminkė, prieš sureaguodama į Europos komisijos pasisakymą norėčiau pasiūlyti, kad komisijos ir tarybos atstovams taip pat būtų ribojamas pasisakymo laikas. Mane suneramino, kad tame ilgame pasisakime labai svarbių dalykų nebuvo pasisakyta. E, nesmagiai jaučiuosi dėl to pasisakymo, nes komisija tarsi sako, kad būsimasis susitarimas su Kanada atitinka ES teisę. Tai ir turėtų rūpėti. E, politiniai e, pamastymai neturėtų čia vaidinti vaidmens. Jūs paminėjote už, vadinamosios užsienio kovotojus ir tarsi PNR e, duomenų panaudojimas e, leistų įvardinti tuos užsienio kovotojus ir visi tada jaustumės saugus. E, PNR duomenys jau yra prieinami Kanados e, institucijoms ir kitoms valstybėms, nes tie duomenys jau perdavinėjami be jokio teisinio pagrindo. O šio susitarimo vienintelis tikslas e, užtikrinti, kad perdodant duomenys bus taikomi tam tikri teisiniai saugikliai. E, e, tikslas neturėtų būti e, išrinkti, įvardinti užsienio e, kovotojus. Tai tai netiesa. E, nes e, svarbu kovoti ne vien su terorizmu, bet taip pat su organizuotu nusikalstamumu. Jeigu pažiūrėsite į PNR duomenų panaudojimą, tai yra net ir svarbesnis uždavinys. Taip pat e, kita užduotis yra užtikrinti visuomenės sveikatą. Mes e, neskubame, nes e, komisija ir Kanada per pastaruosius keturis metus derisi. Tad kodėl dabar turime staiga pradėti skubėti? Mes prašėme ne kartą Europos komisijos metai po metų ir klausėme, o kas vyksta su duomenų pasidalymo susitarimu su Kanada? Ir aš nieko nepadarysiu, kol komisija galiausiai atsakys į šitą klausimą, vietoj to, kad atvyktų ir darytų politinis pareiškimus, nors ir yra viešoji tarnyba. Meksika, Junktiniai Arabų Emiratai, Kataras, Malazija, Kuba, Pietų Afrika, Japonija, Kinija, Rusija taip pat renka arba jau pradės rinkti keliaivio duomenų įrašus. Tačiau, nepaisant to, komisija atsisako dėrėtis dėl sustarimų su tom šalimis. Bandau suprasti, kodėl po penkių metų dėrybų dabar prarijėme šį susitarimą, tuo tarpu, kai jūs atsisakote dėrėti su tomis visomis kitomis valstybėmis. Tai yra nepriimtina. Toliau, žvelgiant į smulkmenas, jūs sakote, kad e, šis susitarimas atitinka Australijos susitarimo standartus. Taip nėra. Daug dalykų yra dar neišspręsta. Ta kritika mes sakome kiekvieną kartą, nors komisija į tai ir nereaguoja. Nėra pademonstruotas šio sustarimo būtinumas. Jūs sakote, kad e, E, priimtinas e, jautrių duomenų panaudojimas. Ne, mūsų pačių įstatymai draudžia tokį panaudojimą, nėra priežasties, kodėl jie turėtų patekti į šį susitarimą. Tų jautrių duomenų iš vis neturėtų būti renkama ir nebūtų, ne, ne, neprivalėtų jie būti e, saugojami. Jeigu saugumo tarnyboms reikia tokių duomenų, atskiru atveju visada gali bū, gauti tei, teismo nurodymą ir juos gauti. Nereikia rinkti visų keleivių duomenų, tame tarpe ir jautrių duomenų. Dėl tikslo pribojimo sakote, kad e, bus taikoma kovoje su terorizmu, bet tada įtraukite aiškiai apibriežti, kas yra teroristinis nusikaltimas. E, nes e, tokie dalykai oficialiai yra apibriežti, norėtume nuorodų į tai. E, visuomenės sveikatos dalykai taip pat nepagrindžia masinio duomenų rinkimo ir saugojimo. Ir taip pat norėtume žinoti, koks bus poveikis dėl uh, E, teismo sprendimo įgyvendinant e, duomenų saugojimo direktyvą. E, mes žinome, kad penkis metus komisija vertė mus laukti dėl sprendimų, dėl duomenų perdavimo. Kol kas dabartinė praktika automatiškai vykdoma toliau. Tad aš manau, kad mums teks kreiptis į teismą, kad jis pareikštų savo nuomonę. Taigi, trumpai, aš norėčiau sulaukti atsakymus iš juos klausimus, e, kuriuos jau milijoną kartų ir anksčiau esu uždavusi. Nesu šiame etape pasiruošusi rekomenduoti Europos parlamentui pritarti šiam susitarimui dėl visų tų priežasčių, kurias aš čia išdėščiau. Dėkuoju, Sofija, ir ko gero klausimų ir nesulauksime, bet aišku, diskusijoje tavo mintis yra vienas iš svarbiausių. Suteiksiu žodį kitiems. E, kai minėjote pasisakančiuosius, tai Birgit Cipel paminėjote anksčiau už mane, o dabar suteikėte man žodį, tad aš šiek tiek nustebęs. Um, Visų pirma, Labai ačiū už tai, kad papasakojate, kas vyksta su susitarimu. Noriu pasakyti, kad dabar situacija yra geresnė negu kad anksčiau. Aš tikiuosi, kad bus sustarta ir dėl tinkamo teisinio pagrindo. Negalėčiau pritarti tam, kas buvo pasakyta apie prieigą prie domenų. Dabar saugumo situacija yra visai kitokia. saugumo situacija pablogėjo taip, kad tikrai e, yra reikalinga žvalgybinė informacija. Ir beje, ne, tie duomenys nebus vieninteliai, kurie bus naudojami, nebus e, primami sprendimai pagal PNR duomenys. E, tie duomenys bus kaip pagalbinė priemonė priimant sprendimus. PNR duomenų e, tvarkymas prisidės prie geresnės kovos su terorizmu. Aš, aš abejoju, ar pakaks vien tik tais PNR duomenų tvarkymą. Ne, man atrodo, kad jie padės. Dabar dėl duomenų saugojimo ir proporcingumo principo. Daugelis duomenų bus susijęs su piliečiais, e, kurie nieko bendro neturi su terorizmu. Dėl to turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, saugumo užtikrinimo, tarp pagrindinių teisių paisimo. Reikia tinkamos pusiausviros. Aš manau, kad šiame susitarime yra jau rasta pusiausvėra, galbūt e, ji nėra tokia graži ir puikia, kaip susitarime su Australija. Bet turėkime menį tai, kad dabar situacija, saugumo situacija yra pa, uh, pablogėjusi. Vis dėlto manau, kad dabar yra geresnė situacija dėl duomenų saugojimo, saugojimo trukmės, depersonalizavimo. Uh, po 30 dienų yra taikomos e, tokios pat taisyklės, kurios yra ir domenų apsaugos reglamente. Duomenys gali būti, kai kuriais atvejais yra atšaukiami, mes turime galimybių atlikti patikrinimus. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas lygiai toks pat domenų apsaugos lygis. Tai yra svarbu. Kai kuriais atvejais, kai yra išskirtinės aplinkybės, mes savo irgi pasidarytumėm e, paslaugą, jeigu greičiau reaguotumėm į Kanados prašymus. Kanada yra mūsų sąjungininkė, ji kenčia nuo tokių pat grėsmių kaip ir mes. Tikrai manau, kad verta šiam susitarimui pritarti. Ir norėčiau e, tikrai paprašyti, kad būtų rastas sprendimas kiek įmanoma greičiau. Birgit Sipil, SND frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo paskutinės, ką tik išgirstos e, pastabos. Taip, Kanada yra mūsų sąjungininkė esanti uh, tokioje pat e, e, padėtyje, dėl to e, mums reikia, jiems reikia mūsų pagalbos, bet netgi, pavyzdžiui, mano artimiausi draugai nežino mano elektroninio pašto slapyvardžių, slaptažodžių ir kitų labai asmeniškų duomenų. Mes jau ne vienerius metus girdime tuos pačius argumentus, uh, kad reikia kovoti su terorizmu. Mes diskutavome ir apie TFTP susitarimą ir apie PNR susitarimą su Australija. Ir visą laiką buvo sakoma, kad reikia duomenų kovant su terorizmu. Mes jau praeitėje kalbėjome apie sudėtingą saugumo situaciją, reikia rinkti duomenis. Dabar girdime, kad situacija dar labiau pablogėjo. Taip panašu, kad tas ankstesnis duomenų rinkimas nelabai padėjo. Tikrai keista, kad girdime vėl tą patį argumentą. Dabar dėl tų jautrių duomenų. Bet juk yra tam tikros saugumo nuostatos. Tik ekstrema, ekstremaliais atvejais, kai kyla teroristinio išpolio grėsmė, būtų naudomi tie jautrus e, duomenys. Bet kas ir kokiais kriterijais e, vadovaudamasis nuspręs, Pažiūrėkime, kokios patirties turime sukaupę per pastaruosius metus dėl tokių duomenų. Žinome, kad jeigu duomenys yra, jais ir naudojamasi. Visa kita yra tik iliuzijos. Aš čia nenoriu kalbėti apie NSA skandalą, bet pasakysiu štai ką. Jeigu žvalgybos institucijos norės, tai jos tais duomenimis ir naudosis ir niekas čia nieko nesukontroliuos. Pasižiūrėkime, kas vyksta su JAV. JAV jau ilgą laiką naudojasi įvairiais duomenimis, bet ką tai atnešė? Aš manau, kad mes neturėtumėm pasiduoti spaudimui priimti kiek įmanoma greičiau priimti kiek manoma greičiau sprendimą. Kai aš pasiklausau komisijos ir tai, ką sako mūsų pranešėjai, man susidaro įspūdis, kad kalbame apie du visiškai skirtingus tekstus. Turėtumėm atlikti labai kruopščią analizę, išsiaiškinti situaciją. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad reikia laikytis europinių duomenų apsaugos standartų. Man atrodo, kad nėra prasminga dėrėtis dėl vis naujų sustarimų, kur būtų kažkokie tai nauji standartai. Aš manau, kad reikėtų sukurti bendrus standartus ir ar darybos truktų ar ketverius, ar penkerius metus, tų standartų vis tiek turėtų būti laikomasi. Aš manau, kad mes neturėtumėm skubėti, turėtumėm nepasiduoti spaudimui. Viską reikia gerai išanalizuoti prieš prieimant sprendimą. Dėkui. Brigit, toliau Timotis Kirkov iš EKR. Aš pirmininkė ilgai nekalbėsiu. Tik tai noriu pasakyti, kad iš esmės pritariu AFET požiūriui. Manau, kad tai yra svarbi visos PNR susitarimų grupės dalis. Ir manau, kad nemažai pastangų buvo dėta, bandant nustatyti įvairius kriterijus, pagal kuriuos būtų užtikrinama asmens duomenų apsauga. Ir aš kalbu apie patį sustarimą dėl keliaivio duomenų įrašo registro ir registro Labai pritariu tokiam pasiūlymui. Nors visiškai nesutinku su Sofija, turbūt ji dėl to nesistebė. Dėl užsienio kovotojų klausimo, manau, kad reikia pasakyti, jog svarbu, kad būtų PNR direktyva. Tai yra geriau negu kad neturėtume iš vis jokio sustarimo. Aišku, gal ta direktyva nėra iki galo išbaigta, bet tikrai geriau yra susitarti bent dėl dalies normų ar standartų, kuriomis galėtume naudotis iškilus reikalui, o ne kad palikti laisvę visiems ir visur. O žiūrint į ES keliaivio domenų įrašo reikalavimus, čia yra nustatyta tame sustarime dar griežtesni reikalavimai ir norėčiau priminti Jums Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją patvirtintą šių metų rugsėjo mėnesį, kurioje yra labai aiškiai išreiškiama, kad valstybės turi nustatyti keliautojų patikros sistemas ir rinkti keleivių duomenės. Ta rekomenduoja ir tą ragina daryti Junktinių tautų saugumo taryba. E, tai aišku yra susiję ir su užsienio kovotojais. Taigi aš manau, kad keliaivio duomenų įrašų registras yra būtina priemonė ir ji tikrai padeda identifikuoti nežinomus asmenys ir sustiprinti mūsų visų saugumą. Taigi, ponė pirmininkė, aš noriu dar kartą pasakyti, kad labai, mano nuomonė, svarbu nustatyti drausmės taisyklus, e, taisyklės, nes man vis dažniau darosi neramu dėl to, kaip elgėsi Rusija, dėl to, kaip yra sudaromi atsitiktiniai susitarimai, kurie tik apsunkina situaciją pavieniams keliautojams, todėl manau, kad reikia sustarti dėl bendrų taisyklių. Ačiū. Toliau GUE grupė šešėlinė pranešėja. Kornelija, prašau. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau padėkoti, norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė komisija. Nelabai supratau jūsų logiką. Jeigu Kanada yra mūsų strateginė partnerė, tai šiuo atveju aš partnerę turiu pasitikėti ir tai reiškia, kad e, tuo pačiu apkarpau e, ES piliečių teisės. Aš nelabai suprantu, koks čia yra loginis ryšys Niekada nebuvo įrodyta, kad tikrai būtina rinkti PNR duomenys. Likščiau dar nebuvo atliktas joks vertinimas, kuris e, įrodytų, kad PNR duomenys yra tokie svarbus, kovojant su terorizmu, kaip kad yra teigiama. Aš manau, kad e, tokie argumentai apskritai nieko nepagristi. Na, o antra, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie uh, įvairių duomenų saugojimą. Kiekvienas kaimo šuva ar vaikas žino, kad tie duomenys bus saugomi, laikomi. Yra Europos Teisingumo teismo priimtas sprendimas, kur aiškiai nurodyta, kad uh, ES direktyva dėl domenų saugomo yra pasenusi. Dabar yra analizuojamas tos direktyvos poveikis ES, kol kas dar negavome teisininkų nuomonės. Ir kol nėra tos nuomonės, aš manau, kad neverta net ne vieno puslapio aptarinėti iš to susitarimo. Europos parlamentas atrodo jokingai, jeigu uh, Mes kalbame apie e, sustarimą su Kanada, bet tuo pačiu klausime teisės tarnybos, ar nėra, ar taisyklės dėl e, duomenų saugomo nepažeidžia ES teisės aktų. Antra, pažvelgime į šį nuostabų susitarimą. Trečiame straipsnėje matome apibrėžimų. Ten yra apibrėžiama, kas yra terorizmas, sunkus nusikaltimai. Ir yra nurodytas ketverių metų terminas. Bet juk yra ir kitų skaičių, ne vien tik keturi yra vienetas ar du, gali būti kalbama apie vienerius metus ar dviejus metus, kodėl būtent keturi. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti vairus teisės aktus, e, reglamentus ir pasižiūrėti, kaip yra apibrėžiamas terorizmas, kokie yra nusikaltimų sąrašai. Ir tuomet pamatysime, kokia yra e, reali situacija. Dabar pasižiūrėkime į taisyklės dėl domenų saugojimo. Ten kalbama apie tai, kad duomenys turėtų būti depersonalizuoti. Bet man atrodo, kad čia duomenys tikrai nėra e, tinkamai apsaugoti ir labai lengvai galima iššifruoti, apie kokias mens duomenys kalbama. Uh, Toliau duomenų perdavimas tretiesiems. Pažvelkime 19 straipsnį. Man atrodo, iš to, pasin, to pasinaudos JAV. Kalbama apie tai, kad reikėtų e, palengvinti duomenų perdavimą trečiosiams šalims, bet e, neaišku, kokiamis sąlygomis tai būtų daroma. Toliau. Uh, Domenų apsaugos specialistai taip pat yra pateikę e, savo nuomonę, bet e, niekas to nepaiso. Na ir galiausiai. Kam yra reikalingi PNR duomenis Kanadai? juk jomis, jais galės visą laiką pasinaudoti Kanados e, e, specialiusios tarnybos. Man atrodo, kad mano visi argumentai rodo, kad šis sustarimas su Kanada yra visiškai nereikalingas. Ačiū Kornelija ir paskutinis šešėlinis pranešėjas Janas už žaliuosius. Žaliųjų vardu. Dėkuoju pirmininkė. Noriu pasakyti, kad mane šiek tiek sutrikdė komisijos pranešimas, nes kai klausėme naujojo komisijos nario kandidato į e, vidaus reikalų komisaro postą, jis labai aiškiai išsakė e, savo pasiryžimą laikytis Teisingumo teismo nutartimi dėl, laikytis nutarties dėl keliaivių duomenų. Todėl aš norėčiau bent jau matyti, kad jūsų uh, kaip komisijos rekomendacijose ta nutartis atsispindi. Ir kaip sakė pranešėjas, mes ir toliau laukiame vertinimo dėl to, kiek tokios priemonės būtų proporcingos ir kiek jos yra reikalingos. Belaukiant yra pateikiami neteisingi, atvirai neteisingi argumentai, dauguma iš jų yra susijęs su užsienio kovotojais, kurių dauguma, kaip paaiškėja, yra kilę iš ES valstybių. O ir be to yra kalbama tik tai apie nežinomus įtariamuosius, niekas nekalba apie žinomus įtariamuosius. O mes jau kalbame tik apie informacijos mainus, apie žinomus įtariamuosius arba rizikos grupės o tai nevyksta, tokia informacija nėra keičiamasi, nes jeigu pažiūrėsime į paskutinius dešimt metų, pamatysime, kad dauguma e, įvykių įvyko būtent dėl to, kad nebuvo keičiamasi informacija, bet ta informacija buvo žinoma, tik tai tiek, kad ji nebuvo perduota, kam reikia. Ir be to, atsižvelgiant į tai, kokia dabar teisinė situacija. Aš manau, kad reikėtų tęsti nuo ten, kur baigė ponas Avamupolos klausimo metu. Mums reikia laikytis Teisingumo teismo nutarties, kur yra labai aiškiai pasakyta, pažiūrėjau, 59 punkte, kad asmenins duomenų rinkimas, nesvarbu, ar tai turėtų pasiekmių pačiam asmeniui ar ne, toks rinkimas turi būti atliekamas remiantis konkrečiais ir logiškais kriterijais. Taigi, manau, galime e, nustatyti laiko terminą, galime nustatyti rizikos grupę, gali būti nustatyta e, įtariamųjų grupės. Aš netgi čia neapsiriboju vienu e, įtariamuoju, bet e, kalbu bendriau, galima bendresnius kriterijus nusistatyti. O duomenų saugojimo direktyvos kontekste tai nėra daroma. O būtent ši direktyva ir yra vertinama teismo nutartyje. Todėl mes turime gerbti ES institucijas, teisingumo teismą, kuris yra aukščiausias teismas Luksemburgė ir manau, kad mažų mažiausiai mes turėtume nusiųsti šitą nuomonę, kurią svarstome Luksemburgo teismui, kad jis įvertintų, ar siūloma direktyva dera su konstitucinė sąranga. Tai yra mažų mažiausia, ką turėtume padaryti. Ir dar porą dalykų konkrečiai. Žiūrint į susitarimą, jeigu pažiūrėtume į jo tikslą, labai aišku, kad nusikaltimų katalogas, kuris yra numatomas, numato nusikaltimus, kurie pagal Kanados teisę yra baudžiami iki ketverių metų laisvės atimimu. Ir tas nusikaltimų sąrašas yra labai didžiulis. Taigi labai platus yra paties susitarimo tikslas automatiškai. Po to yra kalbama apie galimybę apriboti tariamųjų teisės. Tai yra parašyta 12 straipsnio trečiojo dalyje. Ar aš galiu kalbėti apie patį sutarimą ar ne? Ne, aš nenoriu, kad mane patį kalimą pasodintų, jeigu aš čia kalbėsiu apie tą sutarimą. Taigi sekretoriatas leido man. Gerai. Taip, taip, prašau, galima kalbėti apie šitą sutarimą. <laughs> Gerai. Cituoju, čia parašyta, Kanada gali atskleisti informaciją, jeigu yra pateikiami e, aiškus ir pagristi teisiniai užklausimai ir yra įrodoma, kad duomenys yra reikalingi, norint atlikti teisinį e, tyrimą arba e, apginti visuomenės e, saugumą ir jeigu yra teisėtas interesas. Bet mes jau kalbame apie žmogaus teisės, o ne apie teisėtus interesus. Galim pažiūrėti, kokių principų turi laikytis mūsų pačių policijos institucijų Europolas. Uh, Na ir dar vienas likas apie duomenų atskleidimą. 19 straipsnis, kur kalbam apie informacijos atskleidimą už Kanados ribų. Čia parašyta, kad informacija gali būti atskleista bet kokios valstybės institucijai, jeigu mm, atvejis yra išnagrinėjamas ir nustatoma, ko to reikia tuo konkrečiu atveju. Tai, man atrodo, tada nebereikia jokių kitų susitarimų su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, su Rusija, Kanada, gali tada informaciją skleisti bet kuria iš tų kitų valstybių. Ir gali tą atskleisti e, žvalgybos institucijoms, nes tai nėra draudžiama susitarime. Tai ir NSA atveju irgi na, galima pažiūrėti ir mūsų santykius su JAV. Tikrai šitie straipsniai, šitos nuostatos tikrai netliepia mūsų reikalavimo. Todėl manau, kad mes galime nusiųsti tą sustarimo projektą teismui ir jis, jie, jie gal užtruktų pusę metų ar mažiau net ir pasakytų, ar tas sustarimas yra tikrai geras. Dėkui, Janai, taip aš kaip pirmininkas čia turėčiau turbūt sėdėti ir linksėti. Na, Man atrodo, kad laiko yra tikrai beviltiškai mažai. Pas mus atvyko ir svečiai. Na, bet ką darysi, dėkoju visiems pranešėjams už tai, kad išsakė savo nuomonę, nors laiko buvo tikrai nelogiškai mažai paskirta. Ir dabar turėčiau paprašyti komisijos atsakyti, sureaguoti, Sofija, kaip čia mūsų ir pasielgus. Na, man atrodo, kad galėtume staupyti laiko, jeigu dabar nesileistume į politinės diskusijas su komisija, bet paprašytume komisijos atsakyti į visus klausimus raštu. Man atrodo, tai būtų labai gera praktika, daug geresnė negu kad tiesiog išklausimas komisijos atstovų žodžiu. Tai viena. Antra, noriu pritarti Janu Albrechto patarimui nusiųsti šitą susitarimo projektą ir paprašyti teisingumo teismo nuomonės, ar galime nuspręsti taip ir padaryti. Na, man atrodo, kad ta situacija nelabai e, gera, nes laiko liko iš vis labai mažai. Taigi, jeigu visiems, naudin, visiems priimtina, tai tikrai gal paprašykime iš komisijos atsiųsti atsakymus raštu. Kita savaitė bus šešėlių pranešėjų susitikimas. Mm, dar susitiksime gruodžio mėnesį, tai gal paprašykime tikrai atsiųsti mm, komisijos atsakymos raštu. Taip, taip. Aš irgi nematau jokios priežasties, kodėl komisija turėtų pasisakyti dabar, nes jie padarė tikrai labai didžiulį pranešimą, kuris sukėlė daugybę klausimų, taigi aš siūlau komisijai neskubėti ir pateikti atsakymus raštu. Ir mes beje to esame prašę jau tikrai ne kartą ir anksčiau. Na, nežinau, kaip čia procedūriškai tą reikėtų padaryti, bet mes turėtume visi susitarti, e, pasiūsti šitą susitarimo projektą Teisingumo teismui. Na ir galiausiai, vienintelė pastaba, kurią dar norėčiau užsakyti, tai yra tiems kolegoms, kurie sakė, kad to reikia saugumo sumetimais. Aš jis, e, vienas iš kolegų sakė, kad aš tikiu, kad tai yra reikalinga. Aš netikiu įsitikinimais, aš manau, kad reikia faktų. Ir manau, kad tokie pareiškimai, kad, na, atakos išpoliai e, Briuselėje galėjo būti išvengti, jeigu būtumėm turėję tokį sutrimą, tai yra klaidinant informacija. Aš manau, kad Reikia nepamiršti, kad duomenų srautai niekada nebuvo sustoję. Duomenimis disponuoja atsakingos institucijos. Nereikia tokio sustarimo tam, kad gautume prieigą prie duomenų. Noriu tą tiesiai šviesiai pasakyti, o diskusijas galėsime tęsti kito sustikimo metu. Dėkui. Can I just ask the commissioner, you, um, I mean, I don't... Aš nenorėčiau dabar iš naujo pradėti diskusijų, bet paprašysiu komisijos, gal jūs pateiksite savo atsakymus raštu. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems parlamento nariams, kurie dalyvavo diskusijoje. Mes atidžiai stebėsime, kokį sprendimą priims komitetas, bet kokia atveju noriu pasakyti, kad šios dienos diskusija parodė, kad dar daug ką reikia pasigilinti. Pane Zipel e, visiškai teisi, sakydama, kad reikia labai atidžiai peržiūrėti visą tekstą. Šiandien e, negalėjome to padaryti. Taip pat manau, kad reikėtų plačiau pakalbėti apie esminius elementus Galbūt kolegos iš Kanados irgi e, galėtų pateikti informacijos apie tai, kokie yra tie esminiai e, elementai. Jeigu komitetas nuspręstų e, pateikti savo klausimus raštu, tai mes tikrai nesipriešinsime. Ačiū, pirmininkė. Noriu išsklaidyti nesusipratimą. Mums reikia nepaaiškinimo apie tekstą, mes nesame kvaili, mes tekstą supratome, mes jį kritikuojame, mes pateikėme nekartą klausimus komisijai ir žodžiu ir raštu. E, jau nekartą tuos klausimus pateikėme, mums nereikia paaiškinimo apie tekstą, mums reikia atsakymų į mūsų klausimus. Tik atsakykite į mūsų klausimus, tai vienintelis dalykas, ko iš jūsų prašome. Kągi, gal tuo ir baigiame. Tikėkime, kad komisija atsiūs savo atsakymus. Baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą, reikime prie kito. Noriu padėkoti ir komisijai, ir šešėliniams pranešėjams. Mėly kolegos, noriu atsiprašyti pono Valterį už tai, kad e, teko mūsų palaukti. Jis atvyko pas mus pakalbėti apie konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšim su asmens duomenų automatizuotų tvarkymu. Šiuo metu ši konvencija yra peržiūrima, ją siekiama moderni, modernizuoti. Mes e, būtent apie tai dabar diskutuojame su Europos tarybos atstovais. Pas mus atvyko pana Jean-Philippe Walter, Jis yra Šveicarijos domino apsaugos ir skaidrumo institucijos įgaliotinio pavaduotojas. Jis mums papasakos apie tai, kas šiuo metu vyksta su šia konvencija, kaip stengiamės ją modernizuoti Europos taryboje, o paskui galėsime pradėti diskusiją. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote ir leiskite dar kartą, kad teko palūkėti. Prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad mane čia pakvietėte, tam, kad galėčiau papasakoti, kokie darbai vyksta su konvencija, kurios numeris 108. Konvenciją norima modernizuoti. Visų pirma, pasakysiu, kad šis darbas yra labai svarbus, norint uh, užtikrinti ir apsaugoti pagrindinę žmogaus teisės, ypač teisę į privatų gyvenimą. Europos Sąjunga e, dabar nagrinėja, Europos taryba dabar nagrinėja e, įvairias e, rizikas kylančias tvarkant asmens duomenis. Neseniai buvo primta rezoliucija. Ji turėtų būti integruota E, į konvenciją, kurios numeris 108, konvencija veikia e, nuo 81 metų. Marokas e, irgi netrukus prisijungs prie šios konvencijos. Mauricijus jau pradėjo prisijungimą prie konvencijos procesą. Mes Žinome, kad yra ir daugiau šalių, kurios pareiškia susidomėjimą prie prisijungimo prie šios konvencijos. Kaip ir kibernetinių nusikaltimų konvencija, taip ir ši konvencija yra Europos tarybos konvencija, bet prie jos gali prisijungti ir trečiosios šalis. Tai yra teisiškai saistantis instrumentas, norint apsaugoti asmens duomenis. Konvencijos pobūdis yra atviras, ji yra universali Man atrodo, kad e, svarbu e, prisiminti ir pakeitimus ES teisės aktuose. Ši konvencija yra pagrindas įvairiems tarptautiniams teisės aktams, taip pat ir, pažiūrėjau, ES direktyvoms. Ten yra ES teisės aktuose yra toliau plėtojami konvencijos principai e, teisės aktų preambulėje dažnai kalbama apie tai, kad reikia paisyti šios konvencijos principų. Dabar konvenciją reikėtų peržiūrėti, prisidarinti prie naujausios technologijos pažangos, nesumažinant e, asmens duomenų apsaugos. Asmens duomenys turėtų būti saugomi viešame ir privačiame sektoriuje, teismuose, e, taip pat ir asmens duomenų apsaugą turėtų užtikrinti ir žvalgybos institucijos. Šiuo metu konvencija peržiūrima, kaip žinia, e, konvencijos peržiūrimo darbai buvo e, pradėti minint 30-ąjį konvencijos gyvavimo laiko, E, jubiliejų. Tas jubiliejus buvo minėtas 2011 m. sausio 28 d. Briuselėje ir tuomet buvo nuspręsta, kad reikia konvenciją modernizuoti. Buvo pradėtos konsultacijos su visuomenė. Patariamam komitetui taip pat dalyvaujant šiuose konsultacijose. Kai vyko 30 plenarinė sesija, buvo e, pateiktas e, konvencijos modernizavimo projektas. Kol kas darbai dar nėra baigti. Taip pat buvo parengtas protokolas dėl konvencijos modernizavimo. Mes tikimės, kad e, trečias konvencijos modernizavimo etapas bus baigtas e, gruodžio mėnesį. Kaip jau sakiau, konvenciją reikia modernizuoti, siekiant už, e, apsaugoti asmenis, e, siekiant užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą. Dabar kai e, technologijos yra taip pažengusios į priekį. Konvenciją reikia pakoreguoti tam, kad e, ateityje būtų galima ir kitoms šalims prisijungti prie šios e, konvencijos. Mes taip pat norime užtikrinti nuoseklumą užtikrinti, kad konvencija suderinta su ES teisės aktais. Taip pat e, mums svarbu, kad e, e, konvencija ir toliau išliktų atvira. Dabar konkrečiai apie patį projektą. Mes siūlėme išbraukti konvencijos taikymo tikslą. tiksliau pabrėžti konvencijos taikymo tikslą. Kiekvienas asmuo turi teisę, kad būtų saugojami jo asmens duomenys, taip pat turėtų būti užtikrintos e, kitos asmens pagrindinės teisės, ypač į privatų gyvenimą. Mes nenorime sukurti jokios teisinės hierarchijos. Mums svarbu, kad asmens duomenų tvarkymas nepažeistų kitų pagrindinių teisų ir laisvių. Toliau dėl taikymo srities. Taikymo sritis apima visus e, susitarimus dėl asmens duomenų tvarkymo, ar tai būtų automatizuotas ar neautomatizuotas tvarkymas. Taigi e, konvencija bus horizontalaus e, pobūdžio, ji bus taikoma ir viešam sektoriu, taip pat ir privačiam sektoriui. Ateityje vis dėlto konvencija neturėtų būti taikoma, kai yra tvarkomi asmens duomenis vidaus tikslais. Pagal antrą straipsnį susijęs asmuo uh, gali kreiptis į generalinį sekretariatą, prašydamas, kad e, jo asmens duomenis e, tam tikrais etapais e, nebūtų tvarkomi. Ši nuostata buvo įtraukta į konvenciją dar prieš 30 metų. Tai buvo reikalinga, e, norint sustabdyti konvencijos veikimą kai kuriais atvejais. Bet mes nemanome, kad tai gali būti ilgalaikė išimtis. Gal 90-metyje tai ir buvo pateisinama. Ši konvencija netaikoma tiesiogiai Pagal ketvirtą straipsnį visos susijusios pusės imasi priemonių konvencijos įgyvendinimui. Įgyvendinant e, šią konvenciją, e, kyla problemų dėl tokių priemonių veiksmingumo. Ateityje reikėtų imtis tinkamų priemonių dar prieš konvencijos ratifikavimą šalis kandidatė prieš ratifikuodama konvenciją turėtų nurodyti, kokiu priemoniu ji ėmėsi ir ar tos priemonės yra tinkamos. Pagrindinis principas išdėstytas penktame straipsnėje. Ten kalbama apie duomenų naudojimo tikslus ir proporcingumą. Šių kriterijų pakanka tam, kad būtų galima tvarkyti asmens duomenis. penktos straipsnio C punktą kalbama apie proporcingumo principą. Principas taikomas e, tik duomenimis, bet ne jų tvarkymui. Mes manome, kad jis turėtų vis dėlto būti taikomas ir tvarkymui, kai reikia pasirinkti duomenų tvarkymo priemonės ir metodus. Dėl to mes siūlytumėm papildyti e, duomen, e, proporcingumo principą. Ten reikėtų uh, E, reikėtų pridurti, kad e, turėtų būti e, tvarkomi tik minimalūs duomenys. Turi būti pasirinkta teisinė prasme tinkama duomenų tvarkymo forma. Taip pat reikia užtikrinti ir susijusios mens pritarimą. O jeigu kažkoks tai taikomas kažkoks kitas teisinis pagrindas, tai tuomet vadovautis atitinkamais teisės aktais. Konvencija toliau turi išlikti lanksti. Čia reikėtų vadovautis tais principais, kurie išdėstyti septintajame asmens duomenų tvarkymo direktyvos straipsnėje. Taip pat reikėtų užtikrinti ir tam tikras garantijas. Norint išvengti rizikos, kad e, duomenys būtų tvarkomi pažeidžiant susijusios mens pagrindinės teisės, taip pat reikėtų vengti ir diskriminacijos. Mes esame sudarę jautrų duomenų e, katalogą, tai yra e, genetiniai duomenys ar kiti panašus duomenys. Pavyzdžiui, Tai galėtų būti ir tie duomenys, kurie suteikia informacijos apie asmens rasę ar politinės pažiūras. Taip pat reikėtų numatyti prievalę pranešti, jeigu yra pažeidinėjamos asmens domenų apsaugos taisyklės. Ypač apie tuos atvejus, kai yra pažeidžiamos, ženkliai pažeidžiamos susijusios asmens pagrindinės teisės ir laisvės. Taip pat tekste yra nurodyta prievalė užtikrinti skaidrų duomenų tvarkymą, numatant atsakomybę e, tvarkymo institucijoms ir teikiant bent jau minimalę e, informaciją susijusiam asmeniui. Tai atitinka ir reglamento tekstą. Toliau susijusios mens teisės. Jos taip pat yra sustiprintos tam, kad asmuo turėtų daugiau kontrolės e, galėtų geriau kontroliuoti savo duomenis, turi būti išsaugotas žmogaus orumas, jis negali būti diskriminuojamas. Dėl to mes sudarėme tam tikrų duomenų, apie kuriuos reikia informuoti asmenį katalogą. E, Asmo turi būti informuotas, iš kur duomenys gauti ir kiek laiko jie bus laikomi. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Gal galite kalbėti trumpiau, dar yra daug asmenų, kurie norės pasisakyti po jūsų. Būtų labai gerai, jeigu jūs kažkaip tai sutrumpintumėt savo pasisakymą, nes dar yra penki komiteto nariai, kurie norės pasisakyti. Ir dabar, ir jie dar pasisakys po jūsų yra ir dar vienas kolega, kuris irgi laukia. Tai būtų gerai, jeigu dar turėtumėm laiko diskusijai surinkti. Euh, Taigi padarysiu nuorodą į rašytinį tekstą, kur kalbama apie teisų sustiprinimą. E, darome taip pat uh, nuorodą į e, duomenų tvarkytojus, kad jie laikytųsi duomenų apsaugos reikalavimų, atsižvelgtų į rizikos įvertinimo principą, atsižvelgiant į pagrindinės teisės ir laisvės. Dėl duomenų tarp valstybinių srautų tekstas panašus į europinės teisės nuostatas, nors yra ir skirtumų. Mes išlaikome ES teisinę sąrangą, bet taip pat numatome ir keletą išimčių, kurias galima surasti dabartinėme papildomame protokole. E, dar vienas dalykas yra susijęs su įgyvendinimo įstaigomis. E, jos bus e, aptartas papildomame protokole prie konvencijos. Ten bus aprašytos domino apsaugos institucijų galios ir santykiai tarp įgyvenimo institucijų ir domenų apsaugos institucijų. E, kon, pagal konvenciją tos galios yra išplečiamos, e, užtikrinant e, įvertinimą dar prieš ratifikavimą ir numatant tam tikrą įgyvendimo stebėsenos mechanizmą. Po šio modernizavimo konvencija labiau atitiks ES teisę ir domino apsaugos veiksmingumas padidės, nes atsiras mechanizmai, kurie leis įvertinti, kaip konvencijos šalys laikosi jos nuostatų ir bus užtikrinta įgyvenimo stebėsena. Ši konvencija e, suvaidins e, esminį vaidmenį užtikrinant duomenų apsaugos teisės. Ji nustatys e, visuotiną reglamentavimą ir suteiks galimybę šalims užtikrinti užsitikrinti pripažinimą, kad jos laikosi domino apsaugos nuostatų. Hmm. Tokiu būdu mes sustipriname domino apsaugos sąrangą Europoje ir E, pasaulyje konvencija bus atvira e, visoms pasaulio valstybėms. Pabaigoje noriu atkreipti e, jūsų dėmesį į tai, kaip svarbu užbaigti konvencijos prieimimo darbą. Konsultacinis komitetas savo darbą baigė maždaug prieš du metus. Jis buvo paprašytas šiek tiek pristabdyti darbą, kad galima būtų sinchroniškai jį toliau dirbti atsižvelgiant į tai, kas daroma Europos Sąjungoje. Kol kas Europos tarybos ir Europos Sąjungos institucijų bendrą darbą suderinti yra pakankamai sunku ir mes rizikuojame, kad papildymai, konvencijos pataisimai užtruks jeigu reikės laukti, kol įvyks uh, konvergencija su ES e, teisinė sąranga. E, bet neįmanoma įsivaizduoti, kad e, tos dvi sąrangos kirsis tarpusavyje. Vilkinti konvencijos modernizavimą kelia grėsmę pačiam konvencijos tikslui, kuriam pritarė ir komisija. Dėkoju, atsiprašau, kad skubinu jūs. E, iš tikrųjų, jau seniai mes mokomės iš e, Europos tarybos, tačiau šiuo atveju dėl blogo laiko valgymo pritrūkome šiek tiek laiko, turime nemažai uh, norinčių pasisakyti. E, turime Sofintveld pasisakymą, kuris mūsų laukia. E, ir e, Europos tarybos duomenų apsaugos tarnybos atstovės pasisakymą. Dėkoju, aš turiu parengusi savo pristatymą, kuriame dvi svarbios mintys. Pirmoji, tai e, pabrėžti 108 E, pabrėžti paramą 108 e, konvencijai. E, Europos parlamentas yra šią paramą išdėstęs ir tai yra labai svarbu. Noriu taip pat akcentuoti 108 konvencijos panašumus ir didelės aiškės sąsajas su ES sąranga. E, e, dokumentai dėl lygiavertės apsaugos e, numato labai panašius principus kaip 108 konvencija ir teigia, kad turi būti tam tikra lygiavertiškumo prezumcija numatyta. Labai svarbus dalykas dabartinės direktyvos preambulėje e, yra labai aiškus signalas, kad e, ši direktyva sustiprina 108 konvenciją. E, reglamento projekte taip pat reikėtų labai aiškios deklaracijos šią kryptimi 108 e, konvencija yra bendras tekstas, 11 e, straipsnėje kalbama apie apsaugos išplėtimą, kuris turėtų būti, kaip čia matote, e, kalbant apie reglamento projektą 41 straipsnio antros dalies C papunktyje kalbama apie tai, kad tai, jog e, viena iš šalių yra pasirašęs į tarptautinį sustarimą, yra vienas iš svarbesnių e, elementų. Na, o konvencijos tekste, e, konstatuojamoje dalyje 85 pirmojoje konceptuojamoje dalyje taip pat daroma nuoroda į tai ir tai yra taip pat labai svarbu. Toliau e, kalbame apie duomenų tvarkymą e, policijos veiklos sektoriuje, daroma nuoroda į EBPO globalius standartus, e, kurie reglamentuoja informacijos mainus mokesčių tikslais. Toliau, dėl medicinių duomenų e, turime pasakyti, kad ES kaip tokia turi e, stebėtojo statusą mūsų komitete. Taigi e, esate laukiami jame ir stebėti mūsų darbą. Kitos temos, e, kurias labai atidžiai komitetas stebi, yra susiję su kibernetiniais nusikaltimais ir konkrečiai 15 straipsnis dėl tarp valstybinių duomenų srautų ir taip pat e, labai svarbus klausimai susiję su valdysena. Dėkoju, turime visą virtinę kolegų, kurie norėtų pasakyti, ar yra dar norinčių. Dėkui ir labai ačiū vertėms, kurie truputį turės užtrukti ilgiau. Dėkuoju, panė pirmininkė, ačiū už trumpą pristatymą. Aš manau, kad konvencija yra labai svarbi priemonė, ir, e, bet turime prisiminti, kaip svarbu užtikrinti e, nuoseklumą e, darbe kurį atliekame čia Europos Sąjungoje ir e, Europos taryboje. Reikalas tas, kad Europos taryboje yra ir šalių, kurie nėra ES narės. Tad e, tai yra labai įdomus elementas. Aš turiu du klausimus. Pagal projektą privalu e, informuoti apie bet kokius saugumo pažeidimus, bet e, yra įvedamos ir tam tikros ribos. E, Kokia čia yra logika? E, duomenų apsauga nukentėtų, jeigu e, būtų ribos informuojant, jeigu e, pažeidimai yra pernelik dideli. Teisingumo teisme, teisme taip pat yra priimtas sprendimas dėl duomenų tvarkymo ir teisės būti užmirštam. Kaip Jūs matytumėte sąsajas su šiuo sprendimų konvencijoje. Dėkui dabar žodis poniai Bonifoj. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū taip pat už pristatymą. Mano klausimas yra susijęs su aiškiu sutikimu, su aiškaus sutikimo davimu. 108 konvencijos e, Tai taisomame tekste labai aiškiai daroma nuoroda į aiškų sutikimą, kaip jis apibrieštas teisėje. Ar e, numatoma, kad ši nuostata bus e, taip pat griežta, kaip ir ES e, duomenų apsaugos nuostatos? Na ir kitas klausimas dėl atnaujintosios konvencijos. Nepaaiškinama, koks yra e, teisėtas e, pagrindas e, tvarkyti duomenis be duomenų subjekto sutikimo ar ir ten numatoma tam tikra lankstumo galimybė, ar ta lankstumo galimybė nereikš, kad bus pažeidinėjimas žmogaus teisės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju e, ponui Valteriui ir e, poniai Krosni už jų e, pristatymus. E, Man susidaro įspūdis, kad e, iš tikrųjų, kadangi komisija derėsi mūsų vardu, e, būtų labai gerai, jeigu ir komisija atsiskaitytų mums apie dėrybų būklę. E, pritariu ponio Boniai pastaboms dėl 108 konvencijos vaidmens, taip pat jūsų pastaboms ir galvoju, kad tolimesnė dėrybose mes turėtume uh, atsižvelgti e, į tai, kad e, konvencija turėtų geriau prisidėti prie egzistuojančio domino apsaugos mechanizmo ir sąrangos. E, atsižvelgiant į 2012 metų tekstą, sakyčiau, kad mūsų požiūris yra pakankamai nuoseklus, kol kas tikiuosi, kad taip ir toliau bus. E, ir e, atvirai sakant, e, viskas labai susikomplikuotų, jeigu tie, kurie toliau formuos ES duomenų apsaugos sąrangą, ims dabar naudotis Europos tarybos konvencijos tekstu ir jo pagrindu įtakoti E, Europos parlamentui būtų labai pravardu, jeigu e, naujas konvencijos tekstas būtų patvirtintas kuo greičiau be didesnių e, pakeitimų. Taip pat reikėtų toliau skleisti informaciją apie šią konvenciją, kuo daugiau šalių turėtų būti įtraukta į, į, į ją. Ja. Dėkui už tai, kad paminėjote, kaip svarbi e, konvencija yra mums e, būsimojo reglamento kontekste. Panas Valterį, ar jūs norėtumėte sureaguoti e, į kai kurias pastabas, o paskui aš paprašysiu mūsų kolegų apibendrinti. Dėkui. Taigi, dėl jūsų pirmo klausimo apie domenų pažeidimus. Mes Strasbūrė diskutavome apie tai ir nusprendėme, kad nereikėtų nužengti, nueiti per toli ir reikalauti pranešti apie visus pažeidimus, nes yra ir nežymių pažeidimų. Todėl, manau, svarbiausia yra susitelkti į tuos pažeidimus, kur tikrai yra kenkiam arba iškyla rizika pagrindiniams teisėms ir pamatiniams laisvėms apie tai turi būti informuojama už duomenų apsaugą atsakinga institucija, bet jos tada turi teisę spręsti, kaip elgtis toliau, ar, pavyzdžiui, informuoti asmenį, apie kurio duomenys eina kalba ar ne, jeigu pats asmo negali to sužinoti. Toliau apie, būti, apie teisę būti užmirštam. Mes į šitą klausimą taip pat gilinomės ir iš pradžių manėme, kad nereikia konkrečiai įvardyti tokių atvejų, nes mūsų galva yra ir kitų priemonių, pavyzdžiui, duomenų saugojimo laikotarpis arba teisė į duomenų ištrinimą. Mes manėme, kad tokios priemonės padeda užtikrinti teisę būti pas, pa, pamirštam. Jeigu pažiūrėsime į Google bylą, tai teismas irgi taip pat aiškina. Ir be to, konvencijos devintajame straipsnėje yra parašyta, kad yra galimybė numatyti išimtis kai kurioms konvencijos priemonėms. Pavyzdžiui, kalbant apie teisę į duomenų ištrinimą. Ir man atrodo, kad tai yra e, įmanoma, kai iškyla grėsmė teisiai turėti savo nuomonę. Taigi, be to yra numatyta konkretus kriterijai, kuriuos reikia taikyti. Kalbant apie sutikimą, na, dėl sutikimo dar nėra iki galo susitarta, tai yra vienas iš tų dar iki šiol neišspręstų klausimų, bet aišku, kažkada anksčiau ar vėliau reikės apsispręsti. Dabar sutikimas yra numatomas nebejotinas, kad kai yra duodamas sutikimas, sutinkantysis turi neabejoti. Ir kaip tą konkrečiai suformuluoti tekste mes aptarsime kitame savo posėdėje. Toliau dėl kito jūsų komentaro. Konvencija savo pobūdžių yra bendras tekstas. Todėl negali būti numatyti du skirtingi principai, pavyzdžiui, asmens sutikimas ir teisės aktų nuostatos, kaip kad, pavyzdžiui, ES direktyvos 7 ir 8 straipsnis numato. Kitose rekomendacijose irgi yra paminėta įvairiausių pagristų e, įvairių teisėtų pagrindų, kuriais galima remtis. Bet mes turime numatyti vienodus, aiškius e, pagrindus. Na ir pabaigai noriu pasakyti, kad šita konvencija yra plati, įskirta ne vien tik ES ir kitoms Europos valstybėms. Ir be to ji turės ir padarinių ir kitoms šalims. Nes vienas iš tikslų ir yra, kad prie 108 konvencijos prisijungtų ir tos valstybės, kurios dar iki šiol nėra jos pasirašysios. Ir tai yra viena iš mūsų, vienas iš mūsų skubiausių tikslų. Ačiū. Na ir dar paskutinis žodis. Dėkui. Aš detaliai visus klausimus neatsakinėsiu, tik tai noriu dar pridurti, kalbant apie Google bylą. Taip Europos žmogaus teisų teismas irgi kalba apie tai, kad čia svarbu rasti pusiausvyrą tarp 8 ir 10 straipsnių, kur kalbam apie žmogaus teisės ir teisės saviraišką. Šitas klausimas yra sudėtingas ir dabar yra numatyta keletas kriterijų, kurie gali būti, turi būti taikomi. Pavyzdžiui, apibrėžiant, kas yra viešas asmuo. Taigi mes manome, kad Strasburgo, teis, Strasburgo teismas ir žmogaus teisų teismas vienas kitą labai gerai papildo. Dėkui. Ačiū, Sofijus. Taip, glaustai kalbate, labai ačiū. Ir visų pirma, noriu aš irgi paminėti, kad 108 konvencija yra labai sprendi, labai svarbi. Ir noriu padėkoti ir Europos tarybos atstovams, taip pat kolegoms, kurie uždavė klausimus ir kurie išbuvo čia iki pat galo. Dėkoju ir jums, ponė Valteri ir ponė Krosni. Ir Posėdis baigtas, darbą tęsime trečią valandą. Thank you very much. I'm sorry to rush, but it was, uh, nevertheless, it was a very good meeting. Very good project.